jau dabar. E, kalbėsime apie daugiametę finansinę programą būsimąją ir Europos parlamento poziciją po, apie daugiametę finansinę programą po 2022 metų. Pone Marinesku, gerbiamas kolega, žodis jums. Ponas Marinesku, ačiū, pone pirmininkė. Esate gavę nuomonę, ją perskaitėt Manau, kad padirbėjote ir prie kompromisų, gal kas nors komentarų ir turi, bet aš manau, kad dėl kompromisų visi galim sutarti. Išklausiau frakcijų nuomonę ir kiek girdėjau, bus kai kurie pakeitimai paremti iš dalies, kai kurie visai, bet daugumai yra pritarta. Be abejo, noriu paminėti du dalykus. Mes prašome didesnio biudžeto, tai yra savaime suprantama. Mes CEF remiame, tačiau remiame tą būsimą ilgametę programą, tačiau tai neturėtų būti naujas reglamentas. Turėtume užbaigti nagrinėti šį klausimą iki rinkimų. Biudžetas turėtų būti bent jau tokio lygio, kuris buvo pasiūlytas prieš ketverius metus, nes žinote, kad jis buvo 27 procentai sumažintas. Ir visa kita yra išdėstyta nuomonėje. Aš tik noriu pasakyti, kad mes siūlome e, tokią metinę finansinę programą išplėsti, kad jie apimtų ir kelių sektorių. Nes mes manome, kad puiku būtų turėti daugiametę programą, kuri leistų ten koridorius užbaigti, transeuropinių tinklų tuos koridorius daugiau koordinavimo reikia, nes, man atrodo, MUF generalinis direktoratas nelabai koordinuoja savo veiklą su kitais fondais. Transportų yra naudojamos lėšos ir be abejo, mums reikia didesnio, geresnio koordinavimo, kad būtų galima tuos koridorius užbaigti, mums reikia taip pat sinergijos su nacionaliniais biudžetais dėl tos pačios priežasties, kad būtų galima žengti tą pačią kryptim. Ir taip pat reikalingos finansinės priemonės, nes sinergija su finansiniais instrumentais taip pat turi būti tokia, kad tomis finansinėmis priemonėmis būtų įmanoma naudotis. Ačiū. Dėkoju, ponė Varinesko, sako pirmininkė. Ponas Hertuk, šešėlis pranešė žodis jam. Labas rytas, gerbiami kolegos. Pono Kaputo vardu kadangi jis negali dalyvauti posėdėje, turi pasakyti štai ką. Netiek jau daug ką iš mūsų pusės yra ir pridurti. Ačiū už kompromisus, ačiū ponui Marinesku už konstruktyvų požiūrį. E, buvo atsižvelgta į daugelį mūsų išdėstytų dalykų, jie atsispindi šiame nuomonė, ar kalbėtume tinklų tarpusavio sujungimą ar apie kitus dalykus, galime tam, kas sudaryta, tik pritarti. Ačiū ponui Marinesku. Ačiū ponui Hertu, ponė Zylė, žodis jums. Dėkoju, Karima. Aš taip pat norėčiau pradėti nuo padėko žodžių ponui Marinesku už šį pranešimą. Keletą dalykų. Norėčiau pasakyti, kodėl EKR e, remia daugumą kompromisų. Tinklų, ta tarpusavio sujungimo priemonė turėtų būti plėtojama, didinama ir toliau. Jis teisingai tai ir pabrėžė. Finansinės priemonės, tokios kaip ESIF, turi būti naudojama taip pat nes kalbam apie transporto rūšis, kurios kai kurios ESIF finansavimu yra patrauklesnės negu kitos ir egzist, susidaro tam tikri skirtumai, tačiau e, vėlgi pagal šalis tie skirtumai egzistuoja, ekonominiai standartai kitokie, dėl to ESIFas kol kas netaip aktyviai yra panaudojamas transportui ir tinklų tarpusavio sujungimui. Biudžetas numatytas iš sanglaudos politikos transporto infrastruktūrai irgi turėtų būti uh, padidintas po 2020 metų. Tinklų tarpusavių sujungimas. Reikėtų mažinti socialinius ir ekonominius skirtumus. E, tai buvo teisingai pabrėžta. Mes EKR delegaciją neremėme dėl triukšmo mažinimo kompromiso. Ir be abejo, neremėme specialios eilutės idėjos turizmui plėtoti, nes mes manome, kad tai yra valstybių narių kompetencijos rytis. Dėkui. Pone Telička, žodis jums, prašau. Labas rytas visiems, ačiū ponui Marinesku. Ir su malonumu tariu tuos padėkos žodžius. Nepaisant to, kad dėkoti tenka vėl ir vėl. Hm. Hm. Na štai, kolega man aiškiai trukdo, juokina mane, bet na, šiaip ar taip norėjau pasakyti šitą pozityvaus. Manau, kad e, turime iš tikrųjų gerus kompromisus pasiekę dėl pakeitimų. Vertinu tai, kad e, strategiškai žiūrima į ateities klausimus tame dokumente. Ir po 2010 metų situacija stengiamasi tinkamai vertinti ir apibriežti atsižvelgiama į turimas lėšas. Ir aš manau, kad egzistuoja gera pusiausvėr tarp atskirų transporto rūšių, taip pat nepamirštos inovacijos. Taip pat buvo paminėta, kad reikia panaudoti finansinės priemonės, kurios yra e, sėkmingai naudojamos ir kitose srityse, ne tik transportui, bet šiuo atveju reikėtų jas ir transportui panaudoti. Ir aš manau, kad tai yra vienas iš sėkmingesnių dalykų, kalbant apie finansinę pusę. Tai yra ESIF, tai yra sėkminga politikų formavimo priemonė. Ir manau, kad be jokios abejonės galiu frakcijai rekomenduoti paremti visus kompromiso susitarimus. Na ir ačiū visiems už bendradarbiavimą. Pirmininkė, ačiū ponui Teličką Ir prieš suteikdama žodį ponui Beiskaut, norėčiau pasveikinti svečius, kuriuos pasikvietė kolega Nilsson. Jie atvyko iš Geteborgo universiteto. Sveiki atvykę į transporto komiteto posėdį. Jūs jauni, e, jūs veržlus, e, išgirsite šiandien įdomių dalykų ir tikiuosi, kad tai leis geriau pažvelgti į jūsų ateitį taip pat per mūsų klausimų prizmę. E, biudžetas toliau ir dabar eikaut žodis. Ačiū. Sveikinu ir aš lankytų grupę iš Geteborgo ir atsiprašau, kad šiuo klausimu nebus labai karštų politinių diskusijų. Jų būna, būna, bet ne šį kartą. Tad vėl noriu pasveikinti pranešėją poną Marinesku. Jis ko gero, neramiai jaustis pradės, nes visi tik sveikina ir tik sveikina šiandien. <laughs> Na taip, jūs ir toliau tebe turit savo laikrodį, žinosit, kiek, kiek laiko jūs sveikinimai truks. E, manau, kad kompromisai yra puikus, buvo atsižvelgta į visų pageidavimus ir norus, žaliųjų pozicija taip pat. Uh, kai tarp valstybinės struktūros kalbame apie finansavimo skaidrumą, apie ekologijos dalykus, vis, visą tai buvo atsižvelgta. Visą tai sudaro puikia pusiausvyrą bendrai e, transporto komitetų dirbti, taip pat ir su ESIF. Mes taip pat džiaugiamės pasiektų rezultatų, remsime kompromisą, tačiau dėl turime tik vieną prašymą balsuoti atskirai dėl euro vėlau. Ir čia tik vienintelis dalykas, o šiaip ačiū pranešėjai, trukusiam puikų darbą. Na ir toliau, žvelkite laikrodį, kad nepamirštumėte, kiek laiko trunka sveikinimai. Ačiū. Ačiū pono Eikaut, kolega Lundgren, prašau. Jums suteikiamas žodis. Dėkoju. Kai dėl biudžeto mažnymo ateitie tokių dalykų gali būti pasiūlyta, nes turėsime vieną valstybę narę mažiau, tad ir biudžete lėšų bus truputėlį mažiau, tačiau mes ir toliau ketiname siūlyti tam biudžetui nemažas išlaidas, kaip tą klausimą spręsti. Tačiau didelė ES resursų dalis juk išnyks dėl to, kad pasitraukia viena narė. Pone Vitemberg, žodis Jums. Ačiū, pone pirmininkė. Galiu pritarti visiems kompromisams. Iš tikrųjų, kai ko gero neramina pranešėja, kodėl visi tai pritarė. Tačiau norėčiau pas, pas, pasakyti porą žodžių tą pačią kryptim kaip ponas Lundgren. Aš perskačiau štai penktą kompromisą. Problemų man nekyla dėl to, kas ten yra. Tačiau sakoma, kad turime ES biudžetą padidinti, kad turėtume sinaudoti infrastruktūros priemonėmis ir taip toliau ir panašiai. Tačiau turime neužmiršti, kad iš viso e, mūsų aptariamos politikos rytyje biudžetas gali sumažėti per pus, tad turėtume turimas lėšas naudoti išmaniau, pasirinkti metodiš, metodinius pasirinkimus teisingus padaryti, nes man atrodo, transporto sektorius yra labai svarbus, tai kompromise tai pasakyta, tačiau um, galiu pritarti tam penktam kompromisu, tik rakinčiau visus būti realistais, nepamirškim tos finansinės inžinerijos svarbių dalykų, nes politikos įvairios, sanglaudos politika ir visa kita nėra tas dalykas, kuris leidžia prašyti daugiau pinigų. Gali sikti taip, kad jų bus mažiau, tai ir bus iššūkis. Reikės nuveikti daugiau, turint mažiau lėšų. Ir taip pat reikės, ko gero, e, siekti didesnių rezultatų su mažiau finansuojama sanglaudos politika ir ko gero neišės kiekvienu atveju prašyti vis daugiau pinigų. Aš kaip koordinatorius norėčiau pasakyti, kad svarbu ir matyti ir tai, kas tarp eilučių pasakyta. Diskusija artėja į pabaigą. Ir turime pasakyti, kad be abejo, sanglaudos politika gali padėti transporto tikslus įgyvendinti. Svarbu, kai kalbame apie agentūras ir jų kompetencijų išplėtimą. Ir tai būtų mano apibendrinimo frazė. Mes esame dirbę su ponu Marinesku prie, prie EASA, pavyzdžiui, veiklos peržiūros, prie reglamento. Uh, Vėlgi, svarbu, kad daugiametėje finansinėje programoje būtų e, irgi mamasi priemonių, bet negalima e, nuolatos e, daryti taip, kad prašoma daugiau pinigų, rezultatų dėja tenka laukti. Ačiū poniu Ivan Miltenberg. Izabela Demontė, prašau. Grazie, prezidentė, intervengo. Dėkuoju, ponė pirmininkė. E, aš e, kalbu. E, apie turizmo sektorių, bet manau, kad mūsų komitetas turėtų e, palaikyti turizmo sektorių. Mes esame transporto e, komitetas, o turizmo sektorius užima trečią vietą e, Europoje ir dabar išgyvena krizę per pastarosius dešimt metų, todėl turime duoti tam tikrą, nusiųsti tam tikrą signalą, nes investuoti į ateitį reiškia investuoti į verslo galimybės, į naujas darbo vietas, į tvarumą ir turime tai aiškiai pasakyti. Taip pat e, aš manau, kad turime galvoti apie e, plėtros galimybės atsilikusiuose e, regionuose. E, ne ten, e, kur e, viskas jau ir taip smarkiai išvysinta miestuose, kur yra daug e, kamščių, bet ir kaimo vietovėse, atsilikusiose vietovėse, sukuriant naujas vystimosi galimybės. Dėkuoju. Pone Grapinė, ar jūs norėtumėt pasisakyti? Nenorite. Jūs tik tai norite, kad būtų lentelė su jūsų pavardė prie jūsų padėta. Aš matau, kad e, Europos komisijos atstovas yra Olivijas Tyla, tad žodis jums. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Mes e, sveikiname šį pranešimą ir visi pateikti pakeitimai pabrėžia transporto tikslus, būtinybę sukurti transeuropinį tinklą, spręsti tarp vyriausybinės e, problemas, siekti transporto skaitmeninimo ir e, mažanglės transporto ekonomikos. Aišku, čia yra minimi ir kai kurie kiti konkretus e, aspektai, lėšos, skaičiai, tai komisija dar patikslins šitos dalykus, bet šiaip mūsų požiūris į šį pranešimą yra teigiamas. Dėkuoju, ponas Marinesku dabar apibendrint šią diskusiją. Dėkuoju, ponė pirmininkė, dėkuoju kolegoms už gerus žodžius, kalbant apie e, finansavimo padidinimą, biudžeto padidinimą. Tai Aišku, kad mes turime prašyti to didinimo, tai yra normalu, tačiau tuo pat metu mes e, turime siūlyti tam tikras priemonės, kuriomis bus užtikrinama daugiau veiksmingumo. Tai taip pat yra akivaizdus dalykas. Kodėl e, e, reikia siūlyti perkelti dar lėšų iš sanglaudos fondų? Tai yra labai drasus pasiūlymas. Aš teigiamai žiūriu į sanglaudos fondus, tačiau e, sanglaudos sektoriuje yra daug infrastruktūros projektų finansuojamų ir ypač didelių infrastruktūros projektų, pavyzdžiui, e, greitkelių srityje ar geležinkelių srityje. Jie finansuojami iš sanglaudos fondo, tad galbūt mes galėtume e, galvoti apie infrastruktūrų koridorius. Tai būtų geriausias principas, nes dabar matome, kad e, atskiri fragmentai yra daromi šiandien ar ten ir nėra galvojama e, apie koridorių koncepcijas. Tai yra pagrindinė priežastis. Aš taip pat manau, kad turime užpildyti breksito, dėl breksito atsiradusią e, spragą ir turime galvoti apie kitas politikas, e, saugumą, migraciją E, gynybą. Yra taip pat gandų, jog valstybės narės siūlys bent jau tiek pat biudžetinių lėšų, kiek, kiek šis biudžetas. Tad e, mes turime galvoti apie galimybę turėti adekvatų, tinkamą biudžetą, kuris galėtų užtikrinti tų politikų įgyvendinimą. Dėkuoju dar kartą Jums už paramą. <clears throat> Dėkuoju ponui Marinesku. Priminsiu, kad balsuojama bus rytoj iš ryto 9 val. Dabar kitas darbo tvarkės punktas - švari energetika. Izabelė Demonte yra pranešėjas. Spartesnis švaros energetikos inovacijų kūrimas ir dėgymas. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Visų pirma, norėčiau padėkoti visiems kolegoms, kurie pateikė uh, pakeitimų. Labai noriu padėkoti šešėliniams pranešėjams, jie dirba labai konstruktyviai ir e, manau, kad mums pavyko parengti puikų kompromisinį pasiūlymą, kuriame yra kiek įmanoma atsižvelgta į pateiktus e, pakeitimus. Iš viso yra aštuoni kompromisiniai pakeitimai Tarp jų yra kai kurių gana techninio pobūdžio pakeitimų, kurie yra susiję su energetikos atsinaujinančio energijos šaltinių tipologija. Tačiau buvo daug e, pakeitimų ir dėl vandenylio, ir dėl elektros, taip pat dėl akumuliatorių, dėl e, energijos kaupimo ateityje paskui e, kiti aspektai, startuoliai, mažos ir vidutinės e, įmonės, e, finansavimo užtikrinimas, e, vadinamųjų žalių fondų panaudojimas e, atsinaujinančios energijos e, sektoriui. E, Aišku, tai yra tie aspektai, kurie susiję su sunkumais, kurių iškyla transporto sektoriuje ir kuriuos reikia nugalėti, tad jų kol kas yra gana daug. Čia kalba sukasi apie energijos vartojimą e, transporto sektoriuje, miestų taršą, turime atsižvelgti į Paryžiaus klimato susitarimo rezultatus, todėl turime siūsti labai uh, aišku signalą dėl inovacijų, dėl energijos e, kaupimo ir dėl atsinaujinančių energijos šaltinių. Todėl e, dar daug e, nuostatų turės bus pakoreguotos į tai atsižvelgiant, taip pat atsižvelgiant į energijos rušių tipologiją, tai yra vėjo energetika, vandenilis, elektros energija. Dar kartą dėkoju už pateiktus pasiūlymus dėl kompromisinių pakeitimų. Dėkoju, ponė pranešėjai, dabar pradedame diskusiją ir žodis pirmiausiai ponui Vandenkamp. Dėkoju, ponė pirmininkė. Aš pavaduoju kolegą Klūnę, kuri šiuo metu lankosi Airijoje negali dalyvauti posėdėje. Šiandien kalbame apie e, labai svarbius klausimus apie kontinentą ir apie salas. Dėkoju kolegiai Demonte už puikų bendradarbiavimą, rengiant šį e, pranešimą. Panios Leklun nuomonė ir EPP nuomonė. Šioje nuomonėje atsispindi pusiausvyra tarp būtinybės keisti sektorių, daryti jį mažiau, e, užtikrinti mažesnę taršą šiame sektoriuje, naudoti švaresnę energetiką. Ir e, kitų tikslų. Aišku, iš savo patirties mes jau, jau žinome, kad e, tai yra šansas Europai, tai yra galimybė renovuoti pirmininkę Puiku, kad išėjo Marinesku, tai dabar man visi komplimentai tenka. Aš e, grįžtu prie būtinybės dėkti inovacijas. Tik, tikliau tarp poreikių, pusiausia tarp poreikių ir e, inovacijų. Čia kalba sukasi apie Europos piliečių gerbuvį. Jisai turi būti keliamas. Kitas aspektas yra skaitmeninės technologijos. Inovacijos, naujos galimybės, skaitmeninimas. Dėl šitų dalykų, kurie minimi nuomonėje, nuomonės turinys iš tikrųjų sustiprėja ir linkiu ko geriausios kloties rytoj per balsavimą. Mes paremsime kompromisinius pakeitimus. Dėkuoju ponui Vandenkamp, ponas Tušinovski. Dėkuoju, aš norėčiau padėkoti pranešėjai už pakeitimus. Žinau, kad jai teko nelengvas darbas. veiksmingumas ir tai energijos taupimas e, transporto sektoriui yra susijęs su labai techniniais ir sudėtingais aspektais. Transporto sektorius turi labai didelį potencialą ir energijos taupimo požiūrių. Mes e, manome, kad e, siekdami tikslų numatytų transporto priemonių sektoriuje, mes e, galime susidurti su kai kuriomis aplinkosaugos e, problemomis, taip pat su galimu mūsų konkurencingumo sumažėjimu pasaulinėse rinkose, nes padėtis pasaulinėse rinkose yra sudėtinga. Inovacijos, naujos technologijos, moksliniai tyrimai yra esminės svarbos transporto sektoriuje. Šiame sektoriuje būtina užtikrinti numatomumą, o tam reikia pakankamų lėšų, investicijų, kad tai būtų užtikrinta. Komisija turėtų įtvirtinti mechanizmą, kuris e, leistų tinkamai koordinuoti mokslinio tyrimų programą valstybių narių, programas valstybių narių lygmenių ir užtikrinti, kad lėšos nebūtų e, švaistomos, tai labai svarbu e, moksliniams tyrimams ir inovacijoms. Mes manome, kad pokyčiai transporto sektoriuje turi užtikrinti veiks, didesnį veiksmingumą, gyvendinant naujas technologijas, skaitmeninės technologijas, daugiau skaitmeninių technologijų. Kalbant apie tikslus ir technologijų naudojimą, mes turime laikytis technologinio neutralumo požiūrio, nes kol kas gana sunku pasakyti, kur link e, bus e, plėtojamos e, technologijos, kokia bus e, jų kryptis ir mes turime prognozuoti tos procesus. Aš tikiuosi ir tolesnio konstruktyvaus darbo. Dėkoju. Dabar žodis ponui Teličkai. Dėkoju. Aš kalbu kolegos Rados vardu. Jisai negali dalyvauti šiame posėdėje. Jo vardu norėčiau padėkoti pranešėjai už mano kolegos e, nuomonę subalansuotą nuomonę. Mano kolega mano, jog e, su šešėliniais pranešėjais buvo bendradarbiaujama konstruktyviai Mano kolega mano, jog nuomonėje gerai atsispindi poreikis mažinti skirtumus tarp valstybių narių ir e, didinti skirtumus, e, atsiprašau, ir mažinti skirtumus tarp e, miestų ir kaimo vietovių, kadangi kaimo vietovėse yra atsiliekama infrastruktūrų ir kokybės e, požiūrių. E, Mes taip pat e, manome, kad e, energijos taupimo projektai turi būti prioritetiniai, daugiau remiamas turi būti mažos ir vidutinės įmonės transporto e, sektoriuje, taip pat e, turizmo verslas, tai buvo pabrėžta ir nuomonėje, ir akcentuota ankstesnėse diskusijose, taip pat turi būti prioritetas teikiamas švariai energetikai, vėjo E, e, energetikai ir kitoms švarioms rušims, taip pat technologinio neutralumo požiūris mums atrodo pakankamai e, svarbus. Alde palaikys visus kompromisinius pakeitimus, todėl kad jau buvo pasakyta, jog ši nuomonė yra puikiai subalansuota ir Mes taip pat džiaugiamės tuo, kad visi pateikti pakeitimai buvo atspindėti nuomonės tekste. Dėkoju e, ponui Teličkai, ponas Dalundi. Dėkoju. Noriu padėkoti pranešėjai ir šešėliniams pranešėjams už puikiai atliktą darbą. Kompromisiniuose pasiūlymuose atsispindi dauguma žaliųjų pasiūlymų pakeitimų, todėl mes to džiaugiamės klimato kaita reikalauja ne tik tai technologijų e, keitimo, bet ir mąstymo keitimo. Mes e, turime siekti, kad infrastruktūros taptų žalesnės, mažiau teršiančios, taip pat būtina užtikrinti mokslinio tyrimų rezultatų įgyvendinimą ir užtikrinti tvarumą. Čia svarbu įgyvendinti Paryžiaus susitarimo e, aspektus. Matome, kad e, įgyvendant naują ekonomikos tipą mes tikrai laimėsime, nes nauja ekonomika bus labiau palankia aplinkai. Ponas Lungren, prašom. Dėkuoju, ponė pirmininkė, noriu padėkoti pranešėjai už nuomonės e, rengimą. Iš tikrųjų, mes turime siekti pokyčių, todėl kad laikas bėga, chronometras tiksi ir jeigu dabar pasižiūrėtume, kiek buvo iš metalų sunkvežimių sektoriuje ir koks dabar jų lygis, tai mes e, matome, jog tie išmetalai smarkiai e, padidėja. Turime dėti dar daug pastangų spręsdami šitas problemas. Elektros e, technologijų plėtojimas greitkeliuose Švedijoje, pavyzdžiui, yra labai daug optimizmo teikiantis e, dalykas. Turime galvoti ir apie kitus pokyčius transporto sektoriuje, energijos taupimą. Čia yra dar didelis potencialas. Turime optimizuoti prekių transporto procesą. Turime siekti desnės e, sinergijos tame sektoriuje bei žiedinės ekonomikos e, įgyvendinimo Manau, kad išmetalus galime sumažinti per pusę. Pone Grapinį. Dėkuoju. Aš e, prašiau žodžio, nes norėjau pasisakyti šios nuomonės klausimų. Tema labai svarbi. Noriu padėkoti Izabeliai, taip pat e, šešėliniams pranešėjams, padėkoti už pateiktus e, E, pakeitimus. Mes turime dėti daug pastangų, kad būtų gyventos inovacijos. Nepamirškime, kad transportas, transportui tenka 4 procentai visų e, iš metalų. Tad turime ieškoti sprendimų, bandydami mažinti neįgiamą transporto sektoriaus poveikį aplinkai. Taip pat turime rasti finansavimą e, šaltinių, todėl kad inovacijoms reikės investicijų, reikės lėšų ir taip pat reikės e, harmonizavimo proceso visose valstybėse narėse. Vietinės valdžios struktūros taip pat čia vaidins svarbu vaidmenį, todėl kad e, viešasis transportas miestų e, zonose taip pat gana smarkiai teršia, jų išmetalai sudaro didelę dalį. Kaip rodo mūsų patirtis ir pavyzdžiai, jeigu mes parodysime, kad mes remiame švarę energetiką miestuose ir kitur, tai turės e, konkrečių rezultatų. Turime tai daryti visų pirma viešų, viešojo transporto srityje ir turime siekti švaresnio sektoriaus. Dėkoju. Dabar E, noriu suteikti žodį Europos komisijos atstovui ponui. Ponui Zubi. Madam, madam Zubi. Prašom. Žodis jums dėl šios nuomonės. Dėl jūs. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Komisija norėtų padėkoti komitetui už uh, pasiūlymus. Iš tikrųjų, mes labai teigiamai žiūrime į tai, kas pasiūlyta tiek e, dėl e, komunikato, tiek dėl mūsų transporto sektoriaus inovavimo darbo tvarkės. Tai, ką mes e, pasiūlėme, buvo patobulinta jūsų e, pasiūlymai siekiant e, modernizuoti transportą ir turėti aišku ir integruotą, aiškiai integruotą transporto, švarę integruotą transporto sistemą. Dėkuoju, ponė Demonte, žodis jums apibendrinimui. Dėkuoju visiems kolegoms ir komisijos atstoviai už pasisakymus. Manau, kad labai svarbu nusiųsti aišku Siprų E, signalą šituo klausimu, nes e, tai yra svarbus e, energijos naudojimo požiūrių sektorius ir aplinkosaugos sektorių ir turime tad numatyti tokias gairias ateičiai, kad būtų remiami relevantiški fondai. Čia, aišku, galbūt dar yra nuomonių skirtumai įvairiose frakcijose, tačiau š iš to, ką šiandien girdėjome, manome, kad pagrindiniai aspektai galės būti įgyvendinti. Aišku, čia e, daugiausiai nuogastavimų šiame sektoriuje yra dėl aplinkosaugos aspektų. Pastaraisiais metais buvo e, daug inovuojama, e, galvojant apie alternatyvinės kūro rušis ar kitas priemonės. Dėkoju dar kartą kolegoms ir tikiuosi, kad rytoj balsuojant e, iš tikrųjų bus įmanoma užsitikrinti didelę paramą. Primenu, kad balsuosime rytoj 9 val. Šito klausimo kol kas dame e, trumpą pertrauką prieš kitą diskusiją. Tai yra diskusija dėl sąsajos tarp breksito ir sausumos transporto. Dėkoju, dėkoju mūsų svečiams, kad e, atvyko. Turime 15 minučių pertrauką dabar. Lygiai 10 valandą pradėsime diskusiją minėtų klausimų.

Mes chers collègues, nous allons commencer. Kolegos, siūlau pradėti klausimus. Mūsų komitetas organizuoja viešuosius klausimus, kurio tem, kurių tema yra breksito poveikis sausumos transportui šių klausimų tikslas yra išklausyti aukšto lygio e, atstovų e, iš geležinkelių ir kelių transporto dėl breksito. Taip pat bandysime jų išklausyti ir bandysime suprasti, e, kokį pavojų jų veiklai kelia breksitas. Dabar turime du stambius sektorius čia. Ir bandysime pasižiūrėti, kaip tie sektoriai bando, e, prisi, bandys prisitaikyti prie breksito ir koks e, jungtinės karalystės vaidmuo šiuose procesuose, bet taip pat koks ryšys tarp Airijos ir jungtinės karalystės čia būtų. Ir taip pat išgirsime, kogi tie subjektai tikisi iš dėrybininkų dėl breksito. Taigi klausimai yra į dvi dalis e, suskirstyti. Per pirmąją dalį išgirdsime kelių transporto atstovų pasisakymus, na, o antrojo dalyje diskutuosime su geležinkelių transporto sektoriaus atstovais. Po pasisakymų bus galimybė užduoti klausimų, diskusijos vyks su nariais. Na ir dabar norėčiau pasveikinti visus mūsų kalbėtojus. Dabar siūlyčiau pradėti nuo pirmosios teminės diskusijos, tai yra kelių transporto. Labai džiaugiuosi, kad šalia manęs štai sėdė atvykusi ponia Verona Murphy. Ji yra Airijos kelių transporto vežėjų asociacijos pirmininkė. Taip pat ponas Hokiam e, šalia manęs, tai yra e, krovinių pervežimo asociacijos e, direktorius pavaduotojas, na ir taip pat Daniel Kern, tai jis yra irų priekybos politikos reikalų valdytojas. Taigi pradėsime nuo kelių transporto. Taisyklės labai paprastos. Visiems yra skiriama po septynias minutės pasisakymui. Ir po to vyks diskusijos su nariais. Tada kalbėtojai galės atsakyti klausimus. Pone Murphy, žodis jums septynios minutės. Labas rytas. Aš esu Verona Murphy Pradėjau e, vairuoti sunkvežimius 19 metų, man kai buvo, 21 metų įkūriau pirmąją įmonę ir vežiau e, krovinius iš Airijos į Italiją. Tai prieš 25 metus e, tai jau buvo. Airijoje maža ir vidutinė įmonė turi nuo 4 iki 6 sunkvežimių, na, o didelė įmonė apie 100 gali netgi turėti įmonių ir aš juos, jiems visiems atstovauju. Kaip žinia, mes ką tik tai išbridome iš bais, didžiausios recesijos istorijoje ir štai dabar mūsų laukia breksitas. Airija yra vienintelė ES valstybė turinti e, sausumos sieną su Junktinė karalystė. E, Ir tai reiškia, kad Junktinė karalystė išstojus iš ES, Airija bus kaip ir sala saloje, todėl kad dar yra Šiaurės Airijos dalis saloje. Tai turės atitinkamos pasiekmės sausumos transportui. Daugiau nei 350, 3050 tūkstančių. 3500 leidimų vežėjų yra išduota, maždaug 5000 darbuotojų dirba šiame sektorėje ir dauguma mūsų narių e, gyvena kaimo vietovėse. Be to, šis sektorius labai svarbus pristatant e, prekes Airijoje ir už jos ribų. 60 procentų sunkvežimių e, E, veža Airijos, e, Airijoje pagamintas prekes. Brexito pasiekmes jau dabar yra jaučiamas mūsų narių, todėl kad dėl neužtikrintumo ir dėl breksito, dėl svaro susilpnėjimo situacija yra labai neužtikrinta jeigu breksitas bus e, tas stiprusis vadinamasis griežtasis, tai e, situacija bus tokia, kad e, muitinės procedūros ir daug kainuos, ir daug užtruks. Sunkvežimiai, sunkvežimų vairuotojai susidurs su situacija, kai reikės daug dokumentų pateikti. Taigi bus grįžtama į tuos laikus iki 93 metų, kokie buvo. Ir taip pat e, bus vėluojama pristatyti prekes, pavyzdžiui, uostose. Ir operatoriai, kažin, ar sugebės padengti tas išlaidas. Tai reiškia, kad tos išlaidos bus perkeltos už ant tiksliau e, vartotojų pečių. Na, o dėl to gali netgi daug e, ekonominės veiklos vykdytojų pasitraukti iš verslo. Tam reikės ir infrastruktūrų, tam, kad būtų saugios sąlygos, užtikrintos technologijos turi būti e, įdėgiamos tam, kad būtų e, elektroninės procedūros dėgiamos. kelių transporto, į kelių transporto situaciją reikės atsižvelgti dėrybų metu. Ir be jokios abejonės reikės padėti kelių transporto vežėjams prieš jiems papuolant į bedugnę. ES privalo pripažinti, kad, kad ir kokie būtų breksito rezultatai, airijo reikės ir šį sektorių reikės apsaugoti nes būtent Airija labiausiai susijusi yra su Brexitu tiesiogiai. Ir čia, pavyzdžiui, pasikeis visiškai situacija kelių transporto e, subjektų veiklos rytyje. Sudėtinga dabar įsivaizduoti, kaip toks ambicingas paketas gali būti patvirtintas dar nežinant, kokia bus reali situacija. Airijai reikalinga ES tam, kad ji jai padėtų, tam, kad sumažintų e, pasiekmes ir padidėjimą kaštų bei darbo, sumaž... darbo vietoms mažėjant ES e, parama, ES parama turėtų teikti jau dabar airijos vežėjus paveikė darbo laiko direktyva, nes direktyva buvo uh, sukurta žemyniniams pervežėjams. Ir štai pavyzdžiui, Airijoje daugiausia žemyną, į žemyną e, keliaujama uh, E, jūromis, jūra tiksliau. Taigi reikėtų į tai atsižvelgti. ES politinių sprendimų prieimiai turi užtikrinti, kad šis Airijos ir ES ekonomikos komponentas būtų apsaugotas. Reikia įsipareigojimų, reikia užtikrintumo mūsų sektoriai, kad nebus uh, naujų ES ar valstybės primetamų e, kaštų bent per 36 mėnesius po e, breksito, nes būtent e, tas periodas laikotarpis bus labai sunkus. Kaip airijos vežėjai, man aišku, pasižiūrėjus į mobilumo paketo įs, įs, grafiką, kad į airijos uh, E, poreikius nebuvo atsižvelgta. Aš e, kaip airijos verslininkė norėčiau kreiptis į ES sprendimų prieimėjus ir paprašyti atsižvelgti į airijos poreikius, pavyzdžiui, kad ir mobilumo paketą tvirtinant, negalite pamiršti airijos ir jos e, izoliuoti kažkaip. Tai dėkoju. Ačiū. Dėkoju už pirmąjį pasisakymą tikrai labai e, aiškus ir aiškus signalas siunčiantis pasisakymas. Tikrai mes turime prisimti savo atsakomybę. Dabar žodis ponui Hokmanui, jums žodis septynioms minutėms. Ačiū, pirmininkė. Ačiū, kad suteikėte man galimybę pasisakyti. Aš esu James Hookam, e, esu e, krovinių pervežimo asociacijos pirmininkas ir tai FTA e, yra didžiausia Junktinės karalystės, Didžiosios Britanijos pervežėjų asociacija. Mes pervežame ne tik tai kelių transportų, bet ir geležinkeliais, orų bei jūromis. FTA taip pat dirba ES ir pasauliniu lygiu, turi partnerių, štai pavyzdžiui, su Airijos atitinkama organizacija bendradarbiaujame taip pat su pasaulinėmis organizacijomis ir, pavyzdžiui, Europos laivų taryba bei logistikos platforma. Britų gamintojai, importuotojai ir eksportuotojai mano, kad būtent e, dėl e, to dėl ryšių su Europa gali kilti daugiausia problemų. Dėl breksito reikės sukurti naujas sienas tarp Junktinės karalystės ir ES 27 valstybių narių. Čia bus nauji patikrinimai, nauji reikalavimai pasieniuose ir greičiausiai dėl to nukentės tiek Junktinės karalystės, tiek ES verslas. E, prekybos mastai yra didžiuliai, todėl labai svarbu, kad visi suinteresuoti asmenys suprastų, e, kokie procesai vyksta. Štai pavyzdžiui, e, prekybos apimtis su ES Junktinė karalystė yra 8 kartus didesnės negu kad, pavyzdžiui, prekybos apimtis su Kanada. 185 tūkstančiai. E, įmonių turės e, deklaracijas, mūtinių deklaracijas teikti pirmą kartą. Uh, Ir štai 80 procentų e, transporto priemonių važiuojančių tunelių tarp Junktinės e, karalystės ir Prancūzijos yra ES 27 valstybėse registruotos transporto priemonės. Taigi ne vien tik tai Junktinė karalystė, bet e, ir visi suinteresuoti asmenys, visos vyriausybės turėtų šią, į šią problemą rimtai pasižiūrėti. E, dabar kokiegi pagrindiniai e, dalykai yra užtikrinant veiksmingumą priekybos. Taip bus sienos po breksito, e, bus tikrinami kroviniai, bet taip pat kyla klausimas, ar bus pakankamai automobilių kvotų, ar pakankamai leidimų kirsti, kirsti sienas bus išduodama. Ir taip pat kyla klausimų dėl vairuotojų kvalifikacijos pripažinimo. Būtent dėl šių trijų sričių mes nerimaujame ir norėtume išgirsti aiškių atsakymų ne tik iš Junktinės karalystės vyriausybės, bet ir iš ES valdžios. Kaip kad jūs gir, jau girdėjote, mums labai svarbios taip pat ir kelių jungtis su uh, Airijos Respublika. Uh, Taigi dabar dėl patikrinimų e, bus ilgesnis dokumento apdarojimo laikas, susidarys eilės. Ir problema yra ta, kad fiziškai tiesiog nėra e, vietos tam, pavyzdžiui, uostose nei, nei Junktinėje karalystėje, nei Europoje, nei Airijoje. Ir dėl to gali sus, susidaryti kamščiai. Štai, pavyzdžiui, Doverio oro, tiksliau, uoste e, paskaičiuota, kad dv, jeigu dviejomis minutėmis yra vėluojama e, praleisti automobilį, tai dėl to susidaro 27 km eilių. Tik dvi minutės reiškia 27 km eilių. Įsivaizduokite, kokia situacija, kokios proporcijos čia būtų kalė arba, pavyzdžiui, Airijos uostose. Taip, tai yra iššūkis Junktinės karalystės vyriausybei, bet lygiai taip pat tai yra iššūkis ir 27 valstybių narėms, jų vyriausybėms, konkrečiai Prancūzijai, Belgijai, Niderlandams, Ispanijai ir be jokios abejonės Airijai naujosios e, muitinių sistemos reikės e, bus nauja sistema, nauji dokumentai. Jau girdime gandus apie tai, kad įdarbinami darbuotojai, bet darbuotojams reikės infrastruktūrų, procedūrų atitinkamų. 300 e, milijonų papildomų naujų deklaracijų vien tik tai e, Junktinėje karalystėje, tiksliau Europos Sąjungoje yra numatyta, kad bus 90 milijonų tokių deklaracijų būtų Junktinėje karalystėje. Tai štai kokie iššūkiai. Toks jų mastas. Na ir dabar dėl e, būtinybės užtikrinti tranzito kelių transportų e, testinumą. Jungtinė karalystė e, mano, kad dėl bendrijos licencijų gali kilti problema. Dabar priešingai negu kad, pavyzdžiui, e, priekybos susitarimai, PPO, tarkime, organizacija, nėra a, e, jokių susitarimų dėl sunkvežimių kvotų pasieniuose. Senoji sistema, ECMT sistema 93 metais buvo įkurta ir ji netinkama, nes jos numatytos kvotos tik tai 5 procentus dabartinių mastų e, transporto apimtų be jokios abejonės e, kali e, uosto e, apimtis tik tai rodo vieningos bendros rinkos e, sėkmės mastą. Ir štai dabar visos bendros rinkos ES valstybės narės turi imtis veiksmų e, prieš gyvendinant tuos pokyčius, nes pavojus kyla ne vien tik tai Junktinį karalystį, taip pat ir ES valstybėms narėms. Panaši situacija yra ir geležinkelių srityje. Galbūt geležinkelis daugiau kitoje tematinėje diskusijoje bus aptartas. Pasakysiu tik tai, kad reikia abipusių e, susipažinti tiksliau, abipusių pripažinimų tiek krovinių, tiek keleivių pervežimo srityje, tiek e, vairuotojų kvalifikacijų pripažinimo srityje. E, reikės e, naujų e, mūtinės deklaracijų, atitikties patikrinimų bus numatyta ir ne tik Junktinė karalystė, bet ir visos 27 valstybės narės turės imti veiks, imtis veiksmų. Uh, Ir man atrodo, kad perinamojo laiko tarpio prašys visos tiek viešosios įstaigos, tiek verslo įmonės. Na, o kas dėl. Tai čia bus ateityje. Kas dėl ateities, tai reikės numatyti ilgalaikę viziją toms procedūroms, tačiau artimiausių laikotarpį reikės užtikrinti, e, kad transportas tinkamai vyktų. Dėkoju. Merci beaucoup. Ačiū už jūsų pasisakymą. Matėme kai kurios skaičius, kurie iš tikrųjų gali sukelt galvos vaigulį. Teskime darbą. Žodis jums, pane Kern. Septynios minutės, prašau. Ačiū, ponė pirmininkė, už man suteiktą žodį, ačiū už kvietimą dalyvauti posėdį. Daniel Kendra, mano vardas ir pavardė, esu iš IRU organizacijos. Tai yra pasaulio kelių transporto organizacija. Kai jau galite pamatyti iš esančio žemėlapio skaidrėje, šalis, kurios yra nudažytos tamsiai mėlyna spalva, jos yra aktyvios narės, iš pradžių po antro pasaulinio karo buvo įkurta tarptautinė organizacija, kur uh, labai aiškiai dominavo vakarų Europos valstybės. O dabar štai matote ir kitokias e, šalis, kurios yra tokios rožinės spalva, tai būtent ir buvo tos šalis. E, mobilumas Europoje, štai matote su tuo susijusių keletą skaičių, svarbiausi mūsų sektoriai, mes kalbam apie transportą apskritai, ne tik apie kelių transportą, 11 milijonų darbo vietų čia sukurta ir kaip matote iš skaičių, Augimo potencialas kelių ir krovininėme transporte auga e, labai reikšmingai nuo 10-ųjų ir numatytas augimas 2050 metų. 41 procentais auks keleivinis transportas, jo apimti 60 procentų krovinių transportas. Ir be abejo, tai įtakos turės ir breksitas kelių transporto plėtojimų, šitie klausimai visi mums labai rūpi. Prioritetai įrų Europos Sąjungoje yra svarbus. Galite įsivaizduoti, koks yra mobilumo paketas ES dabar, e, apie jį yra diskutuojama, paskui breksito reikalai ir CO2 mažinimo klausimai. Mes, ko mes tikimės kaip įrų iš breksit ir ko nenorėtume iš to proceso. Tai yra mūsų pozicijos dokumentai, jie buvo šiandien paskelbti, tad mes pirmiausia norėtume muitinių tvarkingų procedūrų ir prieigos prie rinkos. Aš manau, kad dėrybininkai padirbės prie tų klausimų, kad bus darytos tinkamos socialinės e, sąlygos dirbti įmonėms tiek ES, tiek Junktinėje karalystėje. Tai čia dėl breksito keletas esminių dalykų. Mes turime sudarę darbo grupę įrų viduje, kuri e, dirba prie šių klausimų, pozicijos dokumentus ruošia. E, Ir mm, nesusitarimas nėra laikomas vienu iš variantų. Mes norėtume, kad būtų numatytas pereinamasis laikotarpis su tam tikrų status quo. Artėja tas laikas, kad kai, kai reikės kalbėti apie ateitį. Mes nenorime, kad atsirastų tokių vietų, kur mes negalime e, važiuoti, kur negalime dirbti. Ir be abejo, Mes nesiūlome scenarijų, kurie galėtų sutrikdyti vidaus rinkos veiklą. Dėl breksito ateities, kaip viskas bus, mes nežinom, nes yra tokių šalių, kurios jau pradėjo e, atitinkamus procesus. Prasidėjo, vyksta tarp institucinis bendradarbiavimas ir tai yra, ko gero, pirmas žingsnis pirmin. Ir įmonės galvoja, kaip dirbti ateityje su jungtinė karalystė. Bandoma išsiaiškinti, ar tai bus ir toliau tinkama saugiai kryptis. Mes manome, kad reikia ieškoti lankščių sprendimų. Yra rinkoje įvairių galimybių, pavyzdžiui, susijusių su muitų procedūromis ir čia galime kalbėti apie naujas galimybės Štai matome Turkijos atvejį, tai yra pirmasis variantas, į kurį pažvelgėme. Tar, Turkija yra e, pasirinkusi dalinę narystę muitus, muitų sąjungoje. E, m, Turkija, Turkijos situacija yra galima lyginti su būsima situacija Jungtinėje karalystėje. Ir e, Matome, kad prekių ir transporto apimtys nemažėja abiem kryptimis, pašiai ir su Norvegija. Yra aiškiai numatytos muitinės procedūros ir dabar kolegos iš Švedijos irgi, pavyzdžiui, patikrina pasienyje sunkvežimį, vyksta normalus muitinės procesas ir atrodo, kad, ir, kad to, ta, tas pasirinkimas, prie to pasirinkimų ir bus likta. E, taip pat reikės apsispręsti dėl Europos bendryjų teisingumo teismo kompetencijos. Jis liks kompetentingas. Mes peržengėme taip pat ir Šveicarijos situaciją. Įdomu yra tai, kad yra laisvos perkybos sustarimas 72 metų. Matome čia visą eilę susitarimų kurios reguliuoja santykius tarp ES ir Šveicarijos konfederacijos. Tai yra labai sudėtinga teisinė, teis, teisinė sistema pagrįsta struktūra ir matome, kad turime iš ko pasirinkti, kaip pereiti prie to atsiskirimo proceso 2019. Europos sąjungos narė Junktinė karalystė nebebus, ji bus nepriklausoma, ji liks visą teisę tarptautinių organizacijų narė, tokių kaip PPO ar Junktinių tautų narė. Ir, e, man atrodo, turime nepamiršti, kad e, Junktinė karalystė Europos Sąjungoje yra labai svarbi prekybinė partnerė. Ir Mes nedirbame e, pasirengdamiesi patiems blogiausiams scenarijams. Mes manome, kad blogiausių scenarijų nebus. Mes manome, kad prieiga prie rinkos yra labai svarbus dalykas, turi būti pasirašyti dvišaliai sustarimai tarp Junktinės karalystės ir ES, kai dėl apriepties mes siūlome, e, kad, dar, kad transporto rinka būtų ir toliau kuo lankstesnė, e, kad čia vėl reikalingas aiškus sustarimas Na ir e, būtų puiku, jeigu nereiktų ir jokių leidimų, jeigu taip būtų susitarta. Jeigu, pavyzdžiui, kad, kad vilkikai galėtų turėti leidimą tiesiog pravažiuoti. Taigi, gali atsitikti taip, kad nebus susitarta. Tuomet reikės pasirašyti 27 atskirus susitarimus su, su, su ES valstybėmis narėmis. Ir Nežinau, ar ES rinkai to reikia, nes tai ko gero būtų suskaldyta. Svarbiausias signalas apibendrinant būtų toks. Ir galėtume paminėti penkis dalykus. Pirmiausia, reikia kuo mažiau trinties transporto srityje, būtina užtikrinti pereinamąjį laikotarpį, numatant reikiamus saugiklius ir status quo, prieigą prie rinkos be jokių kvotų, remiantis kokybės kriterijais, mažos ir vidutinės įmonės e, yra tos, tas sektorius, kuris stumia visą ekonomiką pirmin ir reikėtų neapsikrauti, jų neapkrauti papildomą biurokratinę naštą po Brexit. Ir savo e, pranešimą tuo ir baigiu, dėkodamas Jums uždėmesį. Pirmininkė, ačiū už tos visus tris pasisakymus mūsų prelegentams. Gal ir prieš pradėdama diskusiją norėčiau pasveikinti savo kolegės ir mūsų kolegės klūn svečius. Sveiki atvykę į mūsų komiteto posėdį. Nežinau, kur sėdite salėje. Man atrodo, jūs esate salės gale. Sveiki atvykę dar kartą jums visiems į mūsų komitetą. Ir štai dabar po jūsų pasisakymų, kolegos, skelbiu diskusiją pradėtą. Na, jūsų pasisakymai sukėlė tam tikrą spaudimą, nes jūs kalbėjote labai aiškiai, labai suprantamai, tačiau e, neužmirškime, kad kalbame apie skubos klausimą. Mobilumo paketas yra tas dokumentas, prie kurio dirbsime. Jūs štai bandote pasakyti, kad mes turime neužmiršti pasižiūrėti, kokios gali būti administracinės pasiekmes po breksito, o jos gali būti tiesioginės ir pakankamai rimtos krovinių transporto srityje. Jūs taip pat mums sakote, kad jums reikalingas perinamasis laikotarpis Aš galėčiau pasakyti, kad kol kas dėrybų metu mes žvelgiame į bendrą visą procesą, kokios breksito pasiekmes. Tik paskui galėsim žiūrėti, ko jūs mūsų prašote. Pone Murphy, pavyzdžiui, sako, kad reikia padaryti viską, kad mobilumo paketas e, taip pat atsiž... būtų toks paketas, kuris atsižvelgtų breksito pasiekmes. Mes, aišku, šio komiteto nariai bandysime tai daryti, nes keliami klausimai svarbus. Bet pradėkim diskusiją Pradėkime nuo kolegus, nuo Markus Piper. Žodis jums, prašau. Dėkoju. Ačiū už puikų įvadą į diskusiją. Na šiaip, jūs puikiai apibrėžėte problemą. Tačiau norėčiau pasakyti, kad, na taip, mes nebuvom pasirengę tam, kas e, atrodo įvyks. Negalėjom to numatyti. 20 procentų administracinių Europos komisijos gebėjimų yra dabar skirta breksito klausimams spręsti. Tad e, manau, kad jau nesunku yra suprasti, kad mums breksito tema taip pat yra labai probleminė. Vietoj to, kad žvelgtume į ateitį, kapstomės breksito reikale. Pone Mei ar vakar, ar šiandien, net nepamenu, sako kalbėtojas. Prašė, kad kuo greičiau būtų sudarytas prekybos sustarimas su Jungtinė karalystė. Šią temą norėčiau paminėti du dalykus. Pirmiausia, e, skaitmeninė siena, tas, toks, tas, tas toksai sebuklingas žodelis. Mums yra kalbama apie kažkokius palaipsninius skaičius ir panašiai. Bet viskas juk netai paprasta. Galbūt po kurio laiko siena tarp Junktinės karalystės ir ES bus technologinių galimybių vieta ir tai galbūt galėtų turėti teigiamą poveikį. Tai galėtų būti, ko gero, labai moderni siena pasirnausianti pavyzdžių visiems. Antras dalykas - transporto teisės aktai yra labai aiškiai apibriežti ES lygmenių. Ne visiems tai patinka, nes kartais jūs kalbate apie, pavyzdžiui, administracinę naštą. Tačiau jeigu pasirinkta yra pasitraukti iš ES, Ar jūs kaip sektorius esate pasirengę ieškoti pozityvių aspektų tose pasikeitimuose? Ar galiausiai norite, kad vyktų dėrybos atskirais savo tiksliais klausimais, ar esate pasirengę priimti ES teisės aktus tokius, kokie jie yra dabar? kad dėrybos įvyktų kuo greičiau. Pavyzdžiui, gal galima būtų pasakyti, mes, transporto sektorius, pajusime poveikį, taip, bet mes prisimame socialinę atsakomybę. Nes tas toks elgesys, kai renkamasi tik tai, kas patinka, nežinau, ar yra labai produktyvus. Ačiū ponui Piper, sako pirmininkė, o dabar žodis kitam kolegai. Dėkoju. ponas Ertuk. Paskutinė frazė jūsų, ponia Morfiai, leidžia susidaryti mums įspūdį apie dilemą dėl Airijos Respublikos, nes ten gali irgi visko nutikti tame breksito procese. Mes žinome, kad jūs esate e, proeuropietiškų pažiūrų. Kolega Piper sakė, kad net viskasgi priklauso nuo mūsų. Jeigu nuo transporto komiteto viskas priklausytų, galbūt tos sprendimus rasti būtų paprasčiau. Problema ta, kad mes esame priklausomi nuo dėrybų dėl breksito eigos. Tad mes esame tik proceso dalyviai, galime pabandyti nešti savo indėlį, pasiūlyti su paprastinimo kai kurios dalykus, patikslinimo dalykus, atsižvelgiant į tai, ko nori E, atskiri pramonės sektoriai. Ir apie tai jau esam kalbėję. Neįmanoma būtų kalbėti apie požiūrį, kai iš breksito būtų išimti kažkurie elementai, dėl kurių galima būtų dėrėtis visiškai nepriklausomai, visiškai atskirai. Tai galėtų būti irgi toksai, na, toks požiūris, kai renkamasi iš menių, bet tai gali būti ES 27 valstybių absoliučiai neprimtinas požiūris. Bėgant mėnesiams ir per artimiausius dviejus metus turime nepamiršti, kad breksito procesas gali būti užkrečiamas, jis gali paliesti kitas valstybės. Jūsų pateikti skaičiai yra labai iškalbingi. Norėčiau paaiškinti, kad ir mes nenorime niekam papildomos biurokratinės naštos ar labai daug papildomų ir ilgų muitinės procedūrų. Jūs sakėte, kad jeigu dvi minutės vėluomis jūs tikrovinį, susidaro 27 km eilės. Jeigu pasirinksime tokį scenarijų, problemų kils daug. Tačiau e, Jungtinės karalystės vyriausybė turėtų taip pat iš savo pusės kažką pasiūlyti. Nemanau, kad transporto sektorius yra tas rytis, dėl kurio bus siūloma dėrėtis atskirai. Nežinau, ar to nori Junktinė karalystė. Tas perinamasis laikotarpis, kurio jūs norite, galbūt ir bus tas dalykas, dėl kurio bus susitarta. Bet kol kas, atrodo, nėra dėl to susidėrėta. Mums taip pat labai svarbu išsiaiškinti, ko jūs nenorite, kvotų, pavyzdžiui, ar ten ilgų labai muitinės procedūrų su visa papildoma biurokratinė našta. Svarbu žinot, ko jūs norite, norite teisinio saugumo. Aišku, galime mąstyti apie tai, prie tų dalykų dirbti, tačiau didžiausia problema dėja nepriklauso nuo mūsų komiteto valios, kaip jau sakiau, dėkui. Ačiū, ponai Artuk, ponė Foster, žodis jums. Ačiū, ponė pirmininkė. Ačiū mūsų prelegentams už pateiktą informaciją. Gali, norėčiau pasisakyti apie tai, kas buvo pasakyta. Pone Murphy sakė, kad svarbus ne tik mobilumo paketas, e, jis aiškus, kaip jau sakė pirmininkė, e, tas paketas yra labai svarbus ir, dėl, ir tam reikės paskirti laiko. Yra svarbios ir kitos rytis, kur E, iššūkių bus daug, ne tik su Airija susiję bus tie iššūkiai, nors su pačia Airija taip pat. Mes, pavyzdžiui, e, kalbam apie darbo laiko direktyvą, kiek dirba sunkvežimių vairuotojai. Ir aš manau, kad tas iššūkis jums liks ir toliau, turėsite dirbti toliau prie šio klausimo. Jūs iš Airijos turite be abejo transportuoti krovinius ir jūrą, tai irgi dar ypatinga tokia skirtinga situacija. Kad dėl pono Hokam komentarų Jie irgi labai svarbus. Jūs puikiai pateikėte informaciją, skaičius, kiek tai kainuos, kokia situacija gali susiklausyti ir panašiai. Vairuotojų e, kvalifikacijos pripažinimas. Jūs ko gero jau, jau tas dokumentas egzistuoja ir dabar. Aš nežinau, ar tai pasikeis. Aš nežinau, ar bus kokių nors nuorodų iš Britų vyriausybės pusės. Ar bus bandoma sumažinti socialinės teisės, kol kas to nėra, atrodo numatyta. Na, bet pasižiūrėsime, kaip bus su vairuotojų kvalifikacijos pris, e, e, pripažinimu. Man atrodo, yra svarbu, e, yra, parlamentas pasisako už tai, kad dėl to būtų deramas ir kad situacija liktų tokia kaip dabar. Jungtinė karalystė mūsų vairavimo standartai yra puikūs ir aš žinau, kad politikai nenorėtų irgi tų standartų kaip nors mažinti, bet jau vyriausybės lygmenių neturėtų būti tokių pasiūlymų teikiama. Aišku, Kai dėl jungtinės karalystės e, vykdant lobistinę veiklą, išklausant visų oficialių asmenų, suinteresuotų pusių ir taip toliau, aš manyčiau labiau paremčiau trečiąjį kalbėtoją, poną Kerną. Mes žinome, kokie yra iššūkiai. Mes žinome, kad e, tai turės įtakos darbo vietoms, prekybai ir taip toliau. O kokios yra išeitis? Aš, jeigu būtų mano valia, ne, ne, nedaryčiau labai tvirtų, nepravažiuojamų, nepraeinamų sienų, nekurčiau per daug sudėtingų taisyklių. Daug kas priklauso nuo politinės valios ir priklausys nuo jos. Viena šalis ieško kažkokio specialaus susitarimo. Tačiau, man atrodo, svarbi yra proceso pabaiga. Reikėtų, kad 37 valstybės narės, įskaitant karalystę, sąžiningai užbaigtų šią situaciją. Manau, kad tikslai yra aiškus Manau, kad tokio rezultato pasiekti yra įmanoma ir aš manau, kad pramonės ir verslo asociacijos taip pat pasiūlys sprendimus. Tad e, vykdykite ir toliau savo lobistinę e, veiklą. Jūsų klausyt e, buvo labai smagu, nors informacija, kur aš turiu, kurią turi kolegos, e, e, iš tikrųjų rodo, kad lengva nebus. Diskusija šios dienos yra savalaikė ir puiku, ir tai sakau iš airijos požiūrio taško, puiku, kad jūs šiandien čia. Jūs labai aiškiai žinote, ko norite, jūsų kolegos taip pat žino, kaip svarbu užtikrinti, kad būtų galima laisvai kurti darbo vietas, laisvai judėti ir taip toliau ir panašiai. Galima pasiekti pozityvaus rezultato ir ačiū už jūsų išsakytą šiandien pastabas. Dėkoju. Pirmininkė, ačiū poniai. Foster, ponas Telička. Ačiū. Pone pirmininkė, visiems laba diena. Ačiū, kad pateikėte tokius aiškius žinių suteikiančius pranešimus. Nebekartosiu to, kas jau buvo pasakyta. Aš manau, kad kai dėl poveikio verslui šis komitetas turi supratimą, koks bus tas poveikis. Mes e, be abejo jūs išklausėme, seks vis atsižvelgti. E, turite taip pat ministrų ir savo kolegų, kurie dirba Briuselėje. Iš tikrųjų, klausimas aktualus ir būtina e, pasakyti, kad nebūtinai jūsų žodžius išgirsta tie žmonės, kurie turėtų jūs girdėti. Mes norime jūs paremti be abejo, bet pradėkime nuo tos pastabos, kurią jūs išsakėte dėl judumo, mobilumo paketo. Negalėčiau pritarti pirmininkės nuomonėje, kad mes galime atidėti jo įgyvendinimą. Aš manau, kad jau yra atėjęs tas laikas, kad šis klausimas yra esminis, o tie klausimai tokie jautrus. Uh, Ir kai, kai kurios individualios valstybės narės labai laukia to paketo. Aš manau, kad reikėtų kaip tik tą politinį paketą patvirtinti kuo greičiau, kad galėtume užtikrinti teisinį tikrumą ir tvirtą pagrindą, kad galėtų dėrėtis visos išsitinės valstybės, o ne atskiros ES narės. To paketo kai kurie elementai e, labai turės įtakos ES ir jum taip pat. Tačiau dar kol kas galime sulaukti, aišku, man, manau dabar kol kas, kad nereikia kažkokių pakeitimų, kažkokio pereinamųjų lakotarpių ir taip toliau ir panašiai. Tiesiog turėtumėte pasakyti du, tris dalykus, kas jums ten netinka ir ko norėtumėt matyti. Dėl susitarimo. Mano supratimas yra labai aiškus turės būti tas pareinamasis laikotarpis, tai yra akivaizdu, nes e, situacija e, dabar neįmanoma yra suplanuoti nuo dabar iki ir to, kas bus po paties atsiskirimo. Bet dabar, kai dėl trijų metų laikotarpis, nežinau, aš dariausi dėl Čekijos įstumimo Europos Sąjungą, tos darybos prasidės dabar, aš nežinau, ar įmanoma sutarti dėl tų trijų metų laikotarpio. Kaip sakė kolegė Foster, lobistinė veikla e, vyksta, kalbama apie tai, kokį poveikį turės breksitas. Na, ta informacija yra svarbi, bet e, viso proceso kažkokie laiko orientyrai turi būti aiškus, e, kad būtų galima pagaliau susitarti ir procesą užbaigti. Taip pat iš jūsų būtų puiku išgirsti, kokios reakcijos jūs sulaukėte į savo žodžius. Aš suprantu, kad kad, kad ne, nepaprasta yra į viską e, sureaguoti, bet, pažiūrėjau, jums sako muitų e, organizacija. Aš suprantu, kad jums norėtųsi likti bendrosios rinkos dalimis, bet kokios reakcijos sulaukėte dėl Airijos? Mano pasaba ir klausimas. Manau, kad mes suprantame, kad yra politinių ir ekonominių klausimų. Politinis klausimas yra sienos atverimas taip Airijos ir Airijos. E, saugumo klausimai Nenoriu čia leistis į detalės, bet be abejo, siena bus. Žvelgiant iš jūsų perspektyvos, ponė Murphy, reikėtų ko gero verčiau jau, kad būtų taip Airijos ir Junktinės karalystės siena, o ne siena taip Airijos ir Airijos. Mes kalbame juk apie prekybą tarp Airijos ir Junktinės karalystės, o kontinentinė dalis prie to prisitaikys. Ačiū. Pirmininkė, ačiū ponui Teličką. Norėčiau pataisyti kai ką, jeigu ne visai mane supratote. Dėl mobilumo paketo darbų tvarkaraštis tikrai nesikeis. Niekada neturėjau tokių ketinimų. Mobilumo paketas jau yra įgyvendinamas. Mes laikėmės visų darbų grafiko. Mobilumo pakete ir pagal darbų kalendorių. Galbūt galima pasižiūrėti, kokios bus pasiekmes viso to jums, pavyzdžiui. Be abejo, mes diskutuosim apie tai. Tačiau dėl darbų tvarkarišio tai tikrai jis nesikeis jokių būtų. Pone Taylor, žodis jums. Sutrumpinsime pasisakymo laiką, nes reikėtų suteikti galimybę mūsų prelegentams atsakyti. Pone Taylor, žodis jums. Much, Dėkuoju, ponė pirmininkė. Dėkuoju pranešėjams už e, labai įdomias išsakytas e, mintis. Mums labai naudinga žinoti, kokios jūsų, kas jūsų prioritetai dabar. Aš norėčiau paklausti iš tai, ko. Koks yra uh, atsarginis planas? Nes uh, Junktinė karalystė išeina iš muitų sąjungos. Tai įvyks 19 metų balandžio mėnesį. Tad e, kaip jūs tam ruošiatės? Žinau, kad e, jūs e, norit tartis dėl tam tikrų dalykų, tačiau kokių sustarimų jums reikia, turint omenyje Airijos sienos problemas? Nes aš suprantu, kad iš abiejų sąsavrio. E, pusių nepakaks e, darbuotojų. Dėkuoju, ponas Lungrin. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Sveikinu pranešėjus šiame susirinkime. Malonu matyti poną Murphy, kuri pati pradėjo karjerą kaip e, vairuotoja. 14 metais e, jūs e, pradėjote dirbti Europos parlamente po 30 metų darbo sektoriuje. Sakykime, jog remiamės tokia hipotoz, hi, hipoteze, jog nežinome, kokia bus konkreti padėtis, nes jungtinė karalystė dar nepateikė galutinės pozicijos dėl breksito ir nežinome, ko siekia jungtinė karalystė. Jungtinė karalystė nusprendė išeiti iš uh, Europos Sąjungos ir dabar prasidėjo rankos lenkimo rungtis tarp Europos Sąjungos ir Jungtinės karalystės. Galvojant apie ateitį transporto sektoriuje, turint omenyje um, muitinių veiklas, Žinome, jog e, yra daug biurokratinės naštos ir dėl to kartais 30 minučių reikia laukti kertant e, sieną. E, aš tikiuosi, kad Junktinė karalystė ras tinkamą sprendimą dėrėdamasi su Europos Sąjunga. Esu optimistas šituo klausimu. Aišku, kad e, transporto sektorius yra labai internacionalizuotas, bet planas B. Ar toks dalykas egzistuoja ir ar numatote kažkokį alternatyvinį planą? Aš, aišku, tikiuosi, kad e, bus e, rastas sprendimas, bet dabar mes kalbam apie tam tikras spekulacijas. Tad ar yra tas planas B? Tai e, aišku yra labai plačios apimties klausimas. Ar jūs galvojot e, apie š, tokias ateities galimybės? Jūs mums patikėte skaičių, kurie rodo, padėtis yra rimta. E, skaičius ap, a, apie rinką, apie prieigą prie E, muitinių ir taip toliau. Ir aš grįžtu prie to, ką sakė Peter Lungren. Ar jūs numatėte kažkokį veiksmų planą ar, ar kažkokį kitą planą tam atveju, jeigu nebus susitarimo? Kas bus daroma tuomet? Markus Piper taip pat e, kalbėjo apie skaitmeninės sienas kaip įgyvendinami šitie dalykai. Ponas Ertug priminė Airijos Respublikos e, situaciją. Airija negali likti už borto. Toliau mobilum, e, judumo paketas perinamojo laikotarpiu, tačiau ne mes priimam sprendimą dėl perinamojo e, laikotarpio. Ar jūs uh, turėjote susitikimų ir pokalbių su Junktinės karalystės vyriausybė dėl perinamojo laikotarpio, kad užbėgtumėte už akių galimoms problemoms. Ir kitas svarbus klausimas - jūsų vairuotojų padėtis. Kaip bus su socialiniais dalykais, jeigu jūs e, nebetaikysite ES teisės nuostatų Tad kiekvienam iš jūsų dabar dvi minutės atsakymams, nes tai yra tikras skaitimasis e, mintimis. Dėkoju už jūsų įdomius klausimus ir už sąsajas su judumo paketu, be kita ko ir laiko požiūriu. Aš e, manau, kad e, tas klausimas dėl laiko, ar mes galim pavėlinti Brexitą ar ne, e, manau, kad mes galime. Dabar mums trūksta vairuotojų ir dabartinės nuostatos, pagal kurias mes veikiame, yra pakankamas. Kalbant e, apie 45 valandų pertrauką ir darbo laiką vairuotojų, tai e, padėtis yra aiški. Vairuotojai patys elgesi taip, kaip jie nori su savo laiku. Praeitą e, naktį aš e, mėgojau viešbutėje, tai kainavo 300 e, eurų ir aš gerai nemėgojau, todėl kad buvo neįprasta lova, neįprasta pagalvė. E, ar vairuotojams būtų e, geras dalykas mėgoti tokiamis sąlygomis, kuomet jie jaučiasi nejaukiai. E, ir kas mokės už viešbutį, kai vairuotojai mėgos e, e, viešbutyje, iš kieno atlyginimo tai bus e, išbraukta. Niekas netikrina, kokie yra praktiniai aspektai ir kas praktinių požiūrį priimtiniausia vairuotojui. Dabar takografų registravimas yra labai nepalankus airijos vairuotojams, nes e, dėl to ir dėl, ir dėl breksito vairuotojų kelionė gali pailgėti viena diena ir e, tas papildomas laikas reiškia, kad e, gali sugesti transportuojami produktai ir tai reiškia daug kitų problemų, tai reiškia ėjimą atgal į recesijos laiką. Tad jeigu kas klausia, koks mūsų e, nepaprastosios padėties planas, tai e, mano planas B yra atsisakyti verslo ir tapti Europos parlamento nare. Nes e, kaip šios sektoriaus verslininkė aš neturiu tokio plano, todėl kad darybos nesibaigė ir daug kas neaišku, tačiau aš žinau, kad judumo paketas e, vienu metu E, sukels labai daug e, pokyčių. Ir e, dabar Brexito, kuomet vairuotojai turės vykti Europą, jie turės daugiau sienų kirsti. Ir čia padėtis nėra tokia pat kaip su Šveicarija. Tad jeigu muitinių darbuotojų, reikės naujų ir jeigu tie darbuotojai nebus tinkamai e, parengti, nes e, jau daug laiko nebuvo sienos, tada reikės naujų e, sienos apsaugos. E, pareigūnų, taip pat tachografo registravimo dalykai ir dar daugiau reglamentavimo, tai aišku, tai turės neigiamų pasiekmių, tai palies ir Prancūziją, ir Vokietiją, ir kitas ES valstybės, nes mes turėsime vykti iš vienos salos į kitą salą, o tik tai paskui kontinentinę Europą. Nes jūs kaip e, parlamento nariai galite pavėlinti judumo paketo įgyvendinimą, nes kai ką reikėtų pavėlinti. Tame, ką jūs sakote, mes e, girdime daug e, emocijų. Ponas Hukam, dėkuoju, ponė pirmininkė. Aš manau, kad mes turime reaguoti į daugelį tų iškeltų klausimų, kurios uh, kelia e, šis komitetas. Nes e, sprendimų prieimimas ateityje e, bus daromas ne tiek politinėje arenoje, kiek sektoriaus arenoje. Ir bus tariamasi dėl naujų sutarčių, tos sutartys bus įgyvendinamos ir tai turės įtakos prekių vežimo procesui 19 metų antroje pusėje transporto sektoriaus asociacijos ir kitos asociacijos dabar klausia mūsų, e, kiek mums kainuos įvairūs breksito scenarijai, kokios bus pasiekmes. Politikai mums nepateikia aiškių e, at, at, atsakymų. Jeigu jie nepateikia aiškių atsakymų, mes turėsime priimti tuos sprendimus. Uh, patys ir tie sprendimai galų gale bus priimti, todėl kad e, verslas norės ir, ir toliau dirbti ir e, muitinės turės dirbti. Ponas Taylor pateikė e, kai kurių klausimų. Tad, e, e, pagal, pagal kokius sustarimus bus veikiama verslas, yra pasiruošęs e, to sunkiojo breksito atvejui ir blogiausiams e, scenarijams. Tikėkime, kad taip nebus, tačiau e, įmonės turės priimti tokius sprendimus, kad ir toliau vykstų investicijos, kad būtų priimami, priimami į darbą darbuotojai ir kad visos procedūros, visa tvarka veiktų. Bet mes ruošiamės E, blogiausiam scenarijui, e, turint omenyje, jog tiek daug neužtikrinta ir tiek daug rizikos faktorių, galbūt tai kainuotų brangiausiai, tačiau mes manome, kad reikia numatyti būtent tokius scenarius. Ir aišku, mes e, turime 14-15 gruodžio vadovų tarybos rezultatų ir kuomet mes žinosime, E, daugiau darybų rezultatų. Aišku, visą tai e, turės e, įtakos e, tam procesui, nes visą tai bus įtvirtinta. Toliau pripažinimo, kvalifikacijų pripažinimo klausimas bei leidimai e, transporto priemonėms. Tie, taip pat, tie dalykai taip pat turi būti nepamiršti darybose, nes e, jeigu, jeigu bus išduodami leidimai transporto priemonėms, o, o vairuotojai neturės tokių leidimų kirsti sieną. Tad e, mes e, neturėtume grįžti prie 92 metų muitinių ir sienų e, kontrolės padėties. Aišku, šitie procesai paveiks visas ES valstybės. Mes e, turime paprastinti ir optimizuoti muitinių veiklą taip, kad pasiekmes būtų kaip galima mažiau neigiamas. Tai aišku nėra naujas dalykas ir ES ir e, Junktinė karalystė turi prekybinių santykių su daugybė e, kitų valstybių, tad mes žinom, ką reiškia E, detali, e, detalus tikrinimas, kertant sienas ir, ir kiti dalykai. Dėkoju. Ponas Kern, dėkoju ponė pirmininkė. Dėkoju už pasisakymus ir komentarus. Aš norėčiau labai trumpai pakomentuoti šitos aspektus, nes e, mūsų e, nariai palėtė pagrindinius aspektus. Aš norėčiau pakomentuoti du dalykus. Ponas Taylor e, klausė, kokiu sustarimu mums reikia po, po breksito. Tai esminis svarbos klausimas. Sektoriui labai svarbu jog sunkvežimio tikrinimas vyksta ne ties fizinė siena, bet e, anksčiau. Jeigu mes e, būtume galvoję apie tokius sustarimus muitinių sektoriuje, tai mes būtume galvoję apie tai, dėl to tikrinimo ties fizinė siena ir, ir kitur. Ir aišku, kila klausimas, ką mes turime daryti tam, kad e, būtų užtikrinti saugumo e, reikalavimai. Mes e, turime taip pat laikyti savo įsipareigojimų skaitmeninių technologijų sektoriuje, bet technologijos keičiasi labai greitai. Ir tai yra iššūkis teisėkuros sektoriui, nes kartais technologijos vystosi greičiau negu teisėkuros e, priemonės. Tad mes e, turime galvoti apie teisėkuros pasiūlymus tinkamu laiku atsižvelgiant į technologijos plėtrą. Jeigu technologijos nekainuoja per brangiai ir jos gali būti gyvendinamos, tai aišku, nekelia problemų, bet e, trans, kelių transporto sektorius ir, ir visos kitos interesuotos pusės turi galvoti apie šitų dalykų įgyvendinimą. Aš kalbant apie būsimus santykius E, tarp Junktinės karalystės ir ES, tai e, ar gali būti kažkokių e, specialiai numatytų susitarimų dėl prekių vežimo, o kaip bus, jeigu tos prekės nebus laikus pristatytos klientams. Dėkoju už pirmą atsakymų raundą, o dabar kitas klausimų randas. Kalbėjimo laikas viena minutė, nes mes turime užbaigti šį raundą iki antros e, pranešėjo grupės darbo pradžios. Aš norėčiau pasveikyti ponę Maginės, labai džiaugiuosi, kad jūs dalyvaujate mūsų komiteto posėdėje, dabar žodis jums. Dėkoju. Dėkoju, kad atvykote į posėdį. Mano klausimas būtų toks, o jų aišku yra daug. Aš norėjau ateidama į posėdį parodyti savo paramą jums. Norėčiau sureaguoti į tai, ką sakė ponia Murphy. Jūs žiūrite į jos pasisakymą kaip į emocingą labai. Na taip, taip ir yra, nes emocijų daug, nes prieiga prie rinkos yra vienas svarbiausių dalykų ir šiandien mes kol kas negalime atsakyti tiksliai klausimus, kol neprasidėjo pirmoji darybų fazė, kol nesibaigė. Mano klausimas būtų apie tą tokią neigiamą pusę. Ko, kaip yra su laiku, kad nuo kurio momento verslui tie sprendimai tampa nebepakeliami. Aš nemanau, kad bus koks B planas Mes kol kas nežinom dar, nuo ko pradėsime, kalbėdami apie būtiną ateities partnerystę. Kolegos, kur... Į... Airija, pati Airija, Airija jaučia labai rimtą susirūpinimą ir jai reikia kad dabartinė sistema geriau jau išliktų, o nebūtų labai reikšmingai kaip nors suvartyta. Ačiū poniai Maginės. Pone Maisner, prašau. Dėkoju. Aš kalbėsiu angliškai ir kartu pabandysiu labai trumpai. Aš pritariu jūsų išreikštai nuomoniai. Esu susitikusi su Airijos transporto ministerijos atstovais. Mano klausimas labai paprastas. Pirmiausia, ar turite kokiu nors minčių apie tai, kiek jums papildomai kainuos e, ateityje tas, tos transporto taisyklės naujos ir, kelių, ir, ir naujų taisyklių dėgymas. Jūs, atrodo, turėsite naują ministrą, kuris bus atsakingas uh, uh, už šios klausimus Airija negali būti nubausta dėl to, kad viena iš narių, kita narė pasitraukė iš Europos Sąjungos. Ką apie tai manote? Pone Anderson, klauskite. Iš tikrųjų puiku, kad kalbam apie standartus čia. Norėčiau pasakyti, jog mes turime remtis teisiniais argumentais. Jackie Foster minėjau kai kurios dalykus, bet aš nepritariu tam, kad negaliu pasakyti, kad rengiasi Junktinė karalystė laikytis visų standartų. Politikai labai aiškiai pasakė to šalies, kad jie neketina dėl to tartis. Ponas Duncan Smith, buvęs valstybės sekretorius, pasakė štai ką, kai 2019-aisiais įvyks Brexit, mes turime peržiūrėti apie tai, kokią įtaką turės e, visa, visi tie kišimais ir ES kišimus nebepuvimas e, Junktinės karalystės piliečiams. E, taigi iš dokumentų matosi, kad ES reikia užtikrinti socialinės teisės, kuris, kurios iki šiol buvo prioritetas, standartus aukštus, kuris buvo prioritetas. Uh, Ir tai yra tikrai labai svarbus klausimas. To kol kas nematyti, to siekiant iš kitos pusės. Kvalifikacijos, darbo laikas, e, visai lė kitų dalykų. Man atrodo, mes norime, kad turi būti užtikrinta vienoda konkurencija, visiems vienodos veikimo sąlygos. Ir iš tikrųjų apie tai svarbu kalbėti, tik prekybos sustarimuose, dvišaliuose sustarimuose ar kalbant apie kitus susitarimus. Ačiū, ponė Anderson. Pone Vandalin, žodis jums. Dėkoju, ponė pirmininkė. Man labai gaila dėl to, kad buvo pasirinktas breksitas. Ir turiu vilti, kad vis dėlto viskas baigsis. Tikėjausi, kad jo gal neįvyks, bet jeigu jis įvyks, tai norėčiau, kad tai, kad tai įvyks tos griežtasis breksitas. Nes ne tik kelių transportas, bet ir visai kitų sektorių nukentės, tiek aviacija, tiek žuvininkystė ir taip toliau ir panašiai. Turiu du klausimus ponui Kern ir poniai Murphy. Pirmiausia, ar bus kalbama apie, pavyzdžiui, e, įmonių perkelimą? Ar gali sikti taip, kad airijos vežėjai žemyniniai daly įsteigs savo įmonės? Antra. E, ar yra apskritai kokia nors šviesa tunelio galės narpliojančia painę situaciją. Ačiū. Dėkoju, sako pirmininkė. Poniai Lukošenskai žodis, prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Mes neturėtume jokių atveju užmiršti, kad breksitas be abejo sukels sąnaudų transporto įmonėms valstybėse narėse. Bet tuos sąnaudas patirs ir Junktinės karalystės vežėjai, nes mes kalbame apie prieigą prie rinkos, jos reikės Junktiniai karalystiai. Mums buvo pasakyta, kad aštuonis kart prekybos apimti su Junktinė karalystė viršyje mūsų prekybą su Kanada. Be abejo, atsiras papildomų administracinių krūvių, sąnaudų. Aš norėčiau sužinoti, kokį kokios išlaidas papildomos patirs vartotojai ir vežėjai dėl šių visų dalykų. Ir štai dabar Europos parlamente mes dirbame prie mobilumo paketo. E, deputatai iš Junktinės karalystės e, yra labai aktyvūs. Norėčiau paklausti, ar jūs manote, kad e, nauji principai, kurie dabar yra aptarimi kabotažos rytyje, kvalifikacijos rytyje, ir visi klausimai susijęs su socialiniais dalykais turėtų būti laikomi tinkami ir juos reikėtų taikyti Junktinėje karalystėje po breksito. Ką manote apie tai? Ponas Rykė, dėkoju. Mano pirmoji pastaba būtų tokia. Brexitas nėra stikinė nelaimė, bet tai yra politinio proceso, juk Junktinėje karalystėje rezultatas. Antra, ekonominės pasiekmes ir kitos pasiekmes bus labai nevienodos ES ir Junktiniai karalystiai. Dėl to e, skirtingai įsitraukia į šią veiklą abi dvi pusės. Trečia, dėl transporto. Mes esame priklausomi nuo politinių sprendimų. Ir aišku, m, diskusijos nebus lengvos. Turiu vienintelį klausimą, man minutės nei neprireiks, ar visi mūsų kalbėtojai E, mano, kad jiems daugiau privalumų ar trūkumų sukėlė, ar nuostolių ar naudos davė breksitas. Pone Vanderkam, žodis jums. Dėkoju, ponė pirmininkė. Taip, aš esu vienas iš tų mažumos atstovų, kurie tikėjusi, kad breksitas galiausiai neįvyks. Gal ir dabar aš tam, to, tam tikrą tokią viltį iš, išsaugojau, bet ponui Hokom noriu užduoti klausimą dabar. Ar jūs ir toliau vykstote, vykdote lobizmą prieš Brexit, ar ne? Ar mes turėtume jūsų manimų rinktis ilgą perinamąjį laikotarpį, kuris padėtų sumažinti galimai politinę žalą? Jeigu Žvelgtume tą situaciją kaip racionalų žmonės, sveiką protą pasitelkę, gal galėtume rasti reikiamus sprendimus. Pritariu poniai Maginės, turime viską padaryti, kad padėtume Airijai. Galbūt reikėtų atidėti mobilumo paketą, nes to, nes to nepadarę dvigubai save nubaustume. Ačiū, ponui Enderkam, ponė Kramer, minutė. Dėkoju. Turiu du klausimus. Mes turime susitarimus tarp Junktinės karalystės ir trečiųjų valstybių - Šveicarijos ir Norvegijos. Tai egzistuoja tokios taisyklės, tie reglamentai veikia, nebūtina jų keisti tik dėl to, kad iš ES nori pasitraukti Junktinė karalystė. Be abejo, tai kainuoja pinigų, bet čia galbūt atsiras ir kažkokiu privalumu. Jeigu iš ES pasitraukia Junktinė karalystė, ji turės būti traktuojama taip pat kaip Šveicarija ir Norvegija. Antras klausimas. Kramer, alors, euh... Kaip bus galima sutvarkyti Lemanšo tunelio reikalus? Ačiū. Pirmininkė, na štai, matėte, kiek daug klausimų buvo pateikta ir per trumpą laiką turėsite atsakyti į juos. Aš dar sugrįžti prie ponios Maginės klausimo. Ji kalba apie tam tikrą netikrumą, susirūpinimą. Jis sako, ką, kiek laiko jums reikia, kad iš tikrųjų atsirastų ta reakcija ir kad galiausiai e, sektorius imtųsi kažkokių reagavimo veiksmų. Sąnaudos. Kiek mums tai kainuos tas breksitas? tiek vartotojams, tiek vežėjams. Ir paprovokuosiu, grįšiu prie pono Rikė klausimo, kokių privalumų išvelgėte breksite. Ir, kaip sakė ponas Vanderkamp, jis ir toliau netiki tuo breksitu. Ar jums taip pat atrodo, kad egzistuoja tam tikra lobistinė grupė jūsų sektorė, nusiteikusi prieš breksit? Klausimai tikrai labai svarbus, platus, poniai Murphy, dvi minutės skiriu atsakyti į juos. Žinau, kad laiko nedaug, sako pirmininkė. Ačiū, sako ponė Murphy. Ačiū už tai, jog pripažinote ponos Maginės žodžius. Jie yra Airijos iš asociacijos puikiai bičiulė. Ponas Deklun dirba transporto komitete. Mes irgi uh, E, susitinkam su juo, matomės dažnai, kalbame apie vairias galimybės. Atsakydama į jūsų klausimą, Marit, norėčiau pasakyti, kad airijos vežėjams breksitas ir verslui apskritai yra blogas dalykas. 20 procentų ribose valiutos nestabilumas atsirado ir operatoriai verslo be abejo patiria visą tai. Ir tai gali sukelti 20 procentų deficitą verslo e, subjektams. Tai sunkumų kelia. Tai vyksta jau dabar. Dabar, kai mes kalbam, tai vyksta. 20 procentų e, vežėjų, vež, krovinių pervežimo pramonė gali sumažėti tokią procentinę dalimi. Jūs galite pasižiūrėti, kad e, pas, galite pamatyti, kokį susirūpinimą tai kelia savininkams, e, ekonominius vietoms ir panašiai. E, Dėl konsultacijos, dėl konsultacijos, kurios vyksta su, su įvairiais departamentais, mes nuolatos konsultuojamės, mes e, dirbame muitinės konsultacinėme komitete, mes rengiame. Mes gavome 17 metais labai anksti Brexit dokumentą. Už keturių valandų pavėlavinimą e, kiekviena, kiekvienas sunkvežimis praranda didžiulę sumą pinigų. Jeigu man tas sąnaudas teks patirti, aš turėsiu baigti savo ekonominę veiklą. Aš esu maža liutinė įmonė, turiu keturis sunkvežimius, dviems neturiu vairuotojų. Tad ką daryti? Reikės kreiptis gal į Airijos išdar gauti milijono eurų, šimtas tūkstančių eurų bus mokesčiai. Ir ką darysi? O ką darysi, nes neturiu vairuotojų? ką daryti, galbūt kelti savo verslą į kitą e, ES valstybę, ar tai pasikeis. Kažin, nes kiekvienoje šalyje spaudimas bus toks pat. Taigi be abejo, e, tas svaro kurso sviravimas mus palėtė stipriai. Standartinėje karalystėje, ypač kelių transporto srityje, yra labai aukšti. Mes iš tikrųjų uh, E, tikimės, kad tie dideli, tie aukšti standartai bus taikomi ir toliau. Manome, kad jų mažinti nereikia, nes tai yra glaužiai susijęs su saugumu keliuose. Ponas Vandalin klausė, kas bus toliau. Aš, nes, aš negaliu sauliaisti kaip versnikė didesnių administracinių sąnaudų. Kaip aš, pavyzdžiui, už kokius pinigus aš pasamdysiu vertėjus, kad išverstų į penkias kalbas sutartis, kurias pasirašau su savo vairuotojais. Ar aš, a, a, kaip, kaip tą padaryti, nes a, e, kaip aš surasiu tos vertėjus, a, nes galbūt e, kreipsiuosi į ambasadą, bet tuomet vėlgi tektų už tos vertimus mokėti. Visa tai yra praktiniai to dokumento įgyvendinimo aspektai teisės aktai, ta našta, tas reguliavimas, ta administracinė e, našta jau didelė ir dabar. Tad, man atrodo, visi turėsime savo užduoti klausimą, kaip, kaip bus su tuo post-Brexitu. Ar mums reikia kitos Airijos, su kuria galėtų dirbti 27 valstybės narės. Mes galime trauktis tik į rytus ir kiekvieną kartą E, kai tik norime keliauti toliau į rytus, mums tai kainuoja vis daugiau lėšų. Tokia yra Airijos perspektyva. Dėkui. Ačiū dabar Jums žodis. Dėkoju. Aš galiu tik tai pritarti poniai Murphy. Nėra jokių lūkesčių, kas dėl poreikio šakinio Štai, pavyzdžiui, dabar visi operatoriai tiek kelių transporte, tiek kitose sektoriuose e, žino, kad yra saugaus transporto poreikis ir jo laikosi, tų principų laikosi. Ir vyksta dabar diskusijos ir čia, ir, dėryb, ir taryboje, taigi mes tų standartų laikomės. Todėl labai svarbu kad teisiškai būtų e, pripažinimas e, bū, pripa, užtikrinamas. Taigi, tai turi būti pripažinta. Dabar dėl kaštų viskas priklausys nuo breksito masto. Ko gero, svarą minutiai kainuos uh, E, toks stovėjimas, e, už minutę tiksliau skainuotų toks stovėjimas ir laukimas kelių transporto operatoriams. Ar mes pasisakome už breksito sustabdymą, ar bandome tai daryti. FTA, kaip kad jau buvo pasakyta, e, mano, kad tai yra Britų uh, elektorato sprendimas, tai nėra Britų verslo sprendimas. Kita vertus, mes norėtume atkreipti dėmesį į breksito pasiekmes, ypatingai to kieto breksito pasiekmes e, transportui ir apskritai Europos tiekimo grandiniai visai kaip patokiai. Kaip jau sakiau, tai nėra vien tik tai jungtinės karalystės, tai yra 27 valstybių e, narių e, problema. Na ir dabar dėl privalumų breksito. Taip, jų yra. Aš nemanau, kad FT TA dabar turėtų progos uh, uh, čia jums pasakyti, kad Europos tiekimo grandinė tikrai užtikrina Europos funkcionavimą. Taigi galima dabar puikiai suprasti, kokia reikalinga yra veiksminga tiekimo grandinė Europoje. Ačiū ir dabar žodis ponui Kernui. Žodis, prašau jums. Ačiū. Dėl pono Rikė klausimų, dėl breksito privalumų. Mūsų organizacijoje nariai yra susirūpinę. Mes susidurėme su tokiais iššūkiais, kurių dar nesame matę, todėl nerimas yra kilęs. Ypatingai nerimavome dėl lėto dėrybų tempo iki šiol bent jau gauso. Taigi mus tai neramina ir kol kas breksito proceso e, teigiamų pasiekmių savo pramonį mes nematome. Pone Lukaševska klausė dėl kabotažo. Ar po breksito ir toliau bus tai taikoma? Ar kaip, kaip žinia, kabotažo taisyklės netaikomos trečiosiam šalims, ne ES šalims. Tai reiškia, kad e, su Britų partneriais būtų atskiri susitarimai, kuriuose būtų numatytos teisės ir prievolės bei leidimų gavimo tvarka. Taigi tai reikės dar reglamentuoti. Toliau įmonės. Ar įmonės išsikels Aš manau, kad kelių transporto įmonės labai skiriasi nuo e, kitų sektorių. Pavyzdžiui, jeigu e, yra įmonė kažkur tai labai stipriai įsitvirtinusi, pavyzdžiui, kažkokioje vietovėje turi šeiminių rūšių, tai kažin ar taip nutiks. Ir nemanau, kad e, kažkur tai kitur bus kuriami filialai didelių įmonių dėl antrojo referendumo. Mes tą breksitą priimame tokį, koks jis yra, bandome tik tai pasiekpes sušvelninti ir toliau tai bandysime daryti, tai yra mažinti galimą žalą. Ačiū. Ačiū, ponė Merfi, dar paskutinį kartą prašau Jums žodis. Labai trumpai pasakysiu, kad vienintelis e, dalykas, e, kuriuo džiaugiamės, tai kad be muitės prekės tas duty free vėl atsiras. Taigi, dabar norėčiau padėkoti visiems kalbėtams pirmosios teminės diskusijos. Norėčiau e, už pasisakymus kokybiškus e, jums padėkoti. Taip pat dėkoju už tai, kad pasakėte visi, kad nėra breksito privalumų. Jūs e, tikrai e, neraminantį vaizdą ateičiai nupiešėte. Jūs čia taip pat apie konkrečius dalykus kalbėjote, apie naujus mūtinės tarifus, apie laukimo laiko palgėjimą, kontrolės, procedūras taip pat sunkvežimių situacija. Galiu tik tai pasakyti, kad e, ir nuraminti jūs, kad mes taip pat sekame šias dėrybas, bet dėje nieko negalime padaryti. Mes taip pat manome, kad dėrybos vėluoja, tačiau kol kas vyksta dar tik tai pirmasis etapas dėrybų ir negalime įvykiams užbėgti už akių. Taigi dėkoju visiems ir iki susitikimo. O dabar paprašysiu savo antrosios tematinės diskusijos kalbėtus čia ma prie manęs prisijungti. Ir štai dabar pereisime prie darbo tvarkės geležinkelių transporto srityje. Take a seat, dear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 Allez. Okay. Allez, nous continuons. Siūlau tęsti darbą. Nagrinėsime Brexito pasakmes geležinkelių transportui. Na, dabar labai džiaugiuosi galėdama e, pristatyti šalia manęs esančius e, kalbėtojus. Pirmiausia, Žagunu, tai yra Eurotunelio generalinis direktorius. Dėkuoju, kad atvykote su mumis susitikti į transporto komitetą. Taip pat turime čia Libar Lochman, jis yra e, Europos geležinkelių e, bendrijos e, direktorius ir taip pat Laura Wright, ji yra Rail Delivery Group atstovė. Taigi, kaip ir pirmosios diskusijos uh, metu jums bus skiriamos septynios minutės tam, kad jūs pristatytumėte e, pasiekmes Junktinės karalystės pasitraukimo jūsų sektoriui. Ir taip pat e, iš jūsų lauksime, kad pasakytumėte, kad ko tikitės iš Europos Sąjungos, iš transporto komiteto, kad to išstojimo pasiekmes nebūtų vien tik tai neigiamas. Matėme kokia situacija kelių transporto srityje, ko gero geležinkelių transporto situacija panaši. Taigi dabar žodis jums, ponia Wright, septynios minutės. Thank you very much. Um, thank you for the... Dėkoju. Dėkoju, kad pakvietėte čia pasisakyti. Aš esu Laura Wright, Lord Delivery Group, tarptautinės politikos uh, departamento atstovė. Uh, Taigi mes e, kartu dirbame su e, transporto, e, tai yra su vežėjais keleivių ir krovinių. 240 tūkstančių žmonių mes pervežame, 86 tonas, milijonus tonų krovinių kiekvienais metais. Taigi ta statistika dar būtų didesnė, ko gero, jūsų šalise. Taigi mes ir prekes, ir paslaugas, ir žmonės pervežame, taip sakome, ir dabar bandysime žiūrėti, tiksliau už breksitą tikimės, kad jis bus naudingas tiek jungtiniai karalystiai, tiek Europos Sąjungai. Mūsų prioritetai štai kokie būtų. Pirmiausia būtų abipusė prieiga prie rinkos, antras būtų e, sklandus sienos pereimas ir mūsų žmonių ateitis dirbančių e, šiame sektorėje. Dabar dėl, pirmiausia dėl abipusės prieigos prie e, rinkos. Kaip žinia, tai būtų geležinkelių transporto sektoriaus sėkmės garantas. mes e, mielai būsime, e, lauksime tarptautinių e, transporto įmonių. Tačiau Britų verslas taip pat įsitvirtina vis tvirčiau ir ES šalise. Taigi mes čia turėtume savo žiniomis taip pat pasidalinti. Na ir dabar, ko gero, aukščiausių lygių bus sprendžiama uh, dėl abipusės prieigos prie rinkos, o mes ir e, toliau šias pasangas remsime. Dabar dėl sklandaus pereimo, sienų pereimo. Jau šiandien ryte e, dėl kelių e, transporto buvo tai e, minėta. Taigi pirmiausia būtų sienos pereimas tarp Junktinės karalystės ir žemyninės Europos. Ir net ir kai Junktinė karalystė taps trečia šalimi, Tai čia bus labai svarbis rytis. Taigi, traukiniai Eurotunelio pirmiausia turėtų atitikti tarptautinius standartus, tiek ES, tiek Junktinės karalystės standartus, taip pat vairuotojų kvalifikacijos, traukinių vairuotojų kvalifikacijos turi būti abipusai pripažįstamos. Kas dėl infrastruktūrų valdytojų, tai mes neketinama e, techninių e, specifikacijų keisti. Atsiprašau, mane turbūt sunku versti. Kaip ir sakiau, operatoriai e, bei valdytojai neketina keisti techninės atitikties e, sąlygų. Mes tikimės, kad ir toliau ta pati situacija išliks čia. Ir mes nelabai žinome, kaip atrodys po breksito situacija. Pavyzdžiui, jeigu veiklos licencijos nebus abipusiai pripažįstamos ir nebus skubos situacijų valdymo planų, tai situacija gali būti sudėtinga. Pavyzdžiui, jeigu vairuotojų kvalifikacijos nebus e, abipusiai pripažįstamos, tai tada tiesiog e, vairuotojai turės turėti dvi kvalifikacijas arba tiesiog vairuotojai turės keistis prie sienos. Taigi reikės rasti sprendimą. E, dėl narystės Europos muitų sąjungoje mes dabar galime eksportuoti ir importuoti e, prekes be e, kilmės deklaracijų, be, be prekių kilmės deklaracijų. Ir ko gero, tai situacijos pasikeitimas turės pasiek poveikio abiems pusėms. ketvirtadalis maždaug prekybos yra, remiasi tiksliau geležinkelių sektoriumi. Taigi čia investicijos į infrastruktūras, į technologijas turės bus padarytos ir ko gero poveikio dėl to bus tiek Britų, tiek, pavyzdžiui, Prancūzijos e, geležinkeliams. Tai be jokios abejonės turės ir tolesnio poveikio kitoms valstybėms narims situacijai geležinkelių jose. Dabar dėl žmonių. E, daug talentingų europiečių gyvena Junktinėje karalystėje, 41 maždaug tūkstantis tokių žmonių dirba Britų geležinkelio transporte. Be to, daug e, įmonių e, naudojasi e, galimybę deleguoti darbuotojus Junktinę karalystę e, keliems mėnesiams, pavyzdžiui, trims, penkiems mėnesiams. Labai svarbu tokias sąlygas išlaikyti. Ir traukinių vairuotojai, pavyzdžiui, Eurotunelio darbuotojai yra iš visų 27 valstybių narių. 27 valstybės narės e, taip pat turėtų galimybę turėti dirbti su Britų ekspertais. Štai pavyzdžiui, e, Eurotunelis, tiksliau, e, pereimo Crossrails įmonėje dirba nuo 2009 metų maždaug 15 tūkstančių žmonių, tai yra didžiausias e, infrastruktūrų e, projektas. Mes privalome ir toliau panaudoti savo talentingus darbuotojus, kad auktume ir tobulėtume. Labai tai svarbu ne tik tai tam, kad rinka būtų e, konkurencinga, bet ir tam, kad patirtimi būtų pasidalinta. Taigi, Britų geležinkelių transportas yra pasirengęs dirbti kartu su nacionalinė vyriausybė ir kolegomis iš ES, rengiant planus po pasitraukimo. Mes norėtume, kad ir ateityje toliau e, tas transportas e, bus naudingas tiek vartotojams, tiek e, kitiems. Dėkoju. Dėkoju už pasisakymą. Ponas Lokman, dabar žodis jums septyniaus minutėms. Dėkuoju, ponė pirmininkė, labą rytą visiems. Man tenka labai maloni e, ma, pareiga kalbėti po kolegų, kurie kalbėjo apie sausumos transportą. Paskui komentarai apie geležinkelį buvo aptariami klausimai iš tikrųjų yra mūsų darbo tvarkės e, klausimai. Kaip jūs žinote, CER atstovauja e, daugumai e, mūsų transporto sektoriuje dirbančių įmonių tiek ir Junktinės karalystės pusėje, tiek ir Europos Sąjungoje. Jūsų pastangų dėka pastaraisiais dešimtmečiais mes e, pasiekėme vieningą Europos reglamentavimo erdvę. Tai ne tik tai reiškia, jog e, ši erdvė yra plečiama į pietus ar pietryčius į valstybės kandidatės, bet uh, tai, kas, e, ypač turiu galvoje tai, kas dabar galvoja ir Junktinėje karalystėje. Tad e, čia e, labai svarbu užtikrinti tam tikrą numatomumą ir stabilumą po breksito dėl prieigos prie rinkų. Aš nekartosiu to, kas buvo pasakyta. Su pirma, tai yra abipusė prieiga prie rinkos iš abiejų pusių. Mes norime, kad ir toliau tai būtų užtikrinama, todėl kad tai būtų naudinga ir keleiviams, ir muitinėms, ir įmonėms. Ar mes kalbam apie krovinių vežimą, ar apie keleivių vežimą, šitie procesai turi tęstis ir toliau ir turi būti užtikrinamas tinkamas bendradarbiavimas su reguliavimu užsiimančiomis e, institucijomis iš abiejų pusių. Kalbant apie judumą, e, kelių transporto kolegos jau komentavo šitos dalykus, mums e, reikia judumo, kad mes galėtume pasinaudoti žiniomis, talentais, protais, nes antraip ES konkurencingumas nukentės. Tad e, čia aš aišku kartoju tai, kas jau buvo pasakyta. Dariau, grįžtant prie techninių taisyklių, mes e, e, pradėjome įgyvendinti vieningą Europos erdvę, įgyvendindami saveikumo ir saugumo direktyvas Ir šiame kontekste mes e, įtvirtiname taip pat Europos gelžinkelio agentūros e, veiklos atsakomybę. Tad e, šioje erdvėje gali kilti problemų. Iš tikrųjų, mes toliau turbūt turėsime Junktinėje karalystėje įgyvendinti labai panašias e, taisyklės, veidrodinį atspindį jų, tiek e, kalbant apie leidimus, tiek apie kitus aspektus, kad ateityje tinkamai vyktų bendradarbiavimas ir su ES geležinkelių agentūra ir taip pat e, su įvairiais ekspertais. Mums reikės techninio reglamentavimo iš abiejų pusių ir reikės tinkamo bendradarbiavimo čia, nes antraip visa tai, kas buvo daroma pastaraisiais dešimtmečiais, kad geležinkelius rytyje e, padėtis e, e, būtų priimtina, visa tai dinks. Toliau judumo paketas ir e, taip pat e, kombinuoto transporto direktyva mes e, Turime galvoti apie būsimus susitarimus tarp modalinio konkurencingumo srityje. Šitie dalykai yra aktualūs mūsų darbo tvarkėje ir mes e, turime siekti, kad būtų išlaikyta egzistuojanti padėtis ir kad būtų užtikrinamas tinkamas tarpusavio supratimas. Muitinių srityjas, ką galima dar pridurti prie to, ką sakė kelių transporto sektoriaus kolegos, kalbant apie sieną tarp Junktinės karalystės, tai yra Šiaurės Airijos ir Airijos Respublikos. Aš nieko per daug negaliu pridėti prie to, kas buvo pasakyta. Mes, aišku, turime siekti, kad nebūtų didesnių problemų šioje platmėje, nes antraip tai turės e, labai rimtų neigiamų pasiekmių ir vienai ir kitai pusiai ir jungtiniai karalystė ir Europos Sąjungai. Toliau e, programa perėjimo prie, e, vež... prie didesnio masto pervežimų geležinkelių. Mes turime ir toliau dėti pastangas iš abiejų pusių, kad toliau būtų einama tuo e, keliu ir kad Junktinė karalystė toliau galėtų dalyvauti šitame uh, pro procese, turiu galvoje ne tik tai e, geležinkelio sektoriaus e, skaitmenizavimą, perėjimą prie skaitmeninių technologijų, bet apskritai prie šio sektoriaus optimizavimo. Toliau, e, kad nebūtų nutraukiamos paslaugos ir kad e, kad tinkamai vyktų visas procesas, mums reikia pereinamojo laikotarpio. Bet mes turime galvoti apie tai, kas dabar galvoja šiam sektoriui ir apie būsimus šių taisyklių pakeitimus ateityje. Dėkoju, ponui Lokman. Dabar žodis ponui Gunau. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Labas rytas visiems. Lamanšo tunelis yra, aišku, labai specifinis e, klausimas. Tarptautinė sutartis įkūrė šį tunelį daugiau nei prieš 30 e, metų ir e, šito tunelio veikla yra reglamentuojama be precedentinio e, be prezidentinės teisinės sistemos. Brexitas ne, negali keisti šitų dalykų, mes neįsivaizduojame, kad e, tai galėtų įvykti. Šis tunelis yra pats ilgiausias po jūrą esantis tunelis e, ir e, tai yra geležinkelio tunelis transporto priemonės, kelių transporto priemonės yra pakraunamos gelež, geležinkelio platformas, kad galėtų e, važiuoti to tunelį. Tunelis buvo atidarytas 1994 metais. E, šį tunelį eksploatuoja biržoje kotiruojama įmonė ir kapitale šios įmonės yra atspendimos visos pasaulio infrastruktūrinės e, įmonės. Tad klausimas, ar breksitas palies šio tunelio veiklą, yra labai svarbus klausimas. Europos parlamentas turi labai um, labai didelį dėmesį skirti šiam klausimui ir traktuoti šį klausimą kaip atskirą klausimą. Ir čia e, kalba sukasi ne tik tai apie Airijos sieną, nes e, šis tunelis susiduria ir su kitų sienų klausimais. Nuo pat šio tunelio atidarimo šimtai milijonų keleivių, prekių, automobilių e, buvo pervežami šituo tuneliu. Šis tunelis yra gyvybinės svarbos e, objektas. 16 metų skaičiai kalbant apie prekes, 116 milijardų eurų tokios buvo pervežamų prekių apimtis. Tais metais tai yra 25 procentai visos prekybos apimties tarp Europos, e, kontinentinės Europos ir jungtinės e, karalystės. Ir tai yra susiję e, su visų valstybių prekybinės ryšiai su Junktinė karalystė. Tai sudaro 70 procentų visos jų prekybos. Bet kaip matote, 27 valstybių Europos e, prekybinių e, ryšių ir, ir transporto ryšių labai didelė dalis vyksta šituo tuneliu. Aš norėčiau taip pat atkreipti parlamento narių dėmesį į tai, jog būtina galvoti apie galimas breksito pasiekmes šitam tuneliui, užimtumo požiūrių, taip pat modalinių požiūrių, tai labai svarbu kontinentui. Kol kas pakankamai apie tai nediskutuojama. Aš labai džiaugiuosi, kad komisija primena šitą akivaizdų dalyką. Ir galbūt šitie klausimai yra aktualesni Europos Sąjungai negu jungtiniai karalystiai. Kalbant e, apie ekspres paštą. Jisai dabar labai plačiai plėtojamas ir jis tai susiję taip pat su e, transporto srautais šito tuneliu. Vidutiniškai per dieną šimtas tūkstančių sunkvežimių vyksta per šį tunelį. Tai reiškia, kad e, vidutiniškai šimtas 120 per 120 vienas sunkvežimis užima 120 metrų. 20 metrų. Transporto komiteto atstovai lankėsi šiame objekte. Aš norėčiau pakviesti visus E, šio komiteto narius atvykti susipažinti su šio tunelio veikla. Tai iš tikrųjų labai įspūdinga. įspūdinga. Bet koks šių srautų suvaržymas iš karto sukelia tam tikrą trombozę ir dėl jos būtų paralyžuota ir Prancūzija, ir Beneliukso valstybės, Vokietija, tai yra sutriktų e, prekių srautas į e, Junktinę karalystę ir tai būtų didesnė Europos problema negu Junktinės karalystės problema. Siekiant apsarbuoti visą tą transporto srautą, mes turime užtikrinti, kad e, tas srautas maksimaliai sklandžiai vyktų. Šiandien mes e, turime e, Junginės karalystės ir Prancūzijos sienos aspektą. Eurotunelis yra pasirengęs e, priimti visas būtinas išmuitinimo e, zonas ir panaudoti pačias naujausias technologijas, kad užtikrintume sklandų srautų vyksmą. Europa negali savo leisti, e, kad srautai sulėtėtų, pasiekmes būtų labai rimtos tiek užimtumo požiūrių, tiek aplinkosaugos e, požiūrių. Įsivaizduokite 10 km sunkvežimio eilę, kurie teršia, tai yra nepriimtina. Ir ir neįsivaizduojama ir dėl to mums tikrai būtų priekaištaujama. Tad e, aplinkosauginiai aspektai ir modaliniai aspektai mums čia yra be galo svarbus. Tad e, ši, šiame e, kontekste žemės sausumos siena yra taip pat labai svarbus e, aspektas. Mes negalime dabar keisti egzistuojančių taisyklių, nes pasiekmes būtų katastrofiškos, tai būtų mirtinai pavojingos pasiekmes geležinkelio sektoriui. E, tos sienų aspektas susijęs su muitinės e, veikimu ir kitų infrastruktūrų veikimu. Jeigu turi būti atliekamos muitinės procedūros, tiek sunkvežimio atveju, tiek keliaivių atveju, jos turi būti maksimaliai sklandžiai užtikrinamos ir tai yra gyvybinės svarbos klausimas. Mes esame kartu atsakingi už tai. Aš norėčiau paprašyti parlamento ir komisijos e, daryti įtaką darybininkams, nes 62 e, procentai eksporto iš e, Europos eksporto vyksta būtent per šį tunelį ir mes negalime dabar e, sukompromituoti šio labai sėkmingai veikiančio objekto veiklos, kuris veikia jau 30 metų. Dėkoju. Tad e, mes turime labai e, aiškę instrukciją, turime netrukdyti, slandžiai veikti šitam transporto koridoriui. Tai labai, e, labai stiprus ir labai aiškus e, signalas. Dėkoju už jūsų pasisakymus. Jūs e, palėtėte labai svarbius aspektus, modalinį aspektą, užimtumo aspektą. Taip pat galima teisėkuros nuostatų pasikeitimą. Čia kalba sukasi ne apie vieną, dvi, tris ar panašiai nuostatų, jų yra be galo daug. Jūs taip pat minėjote labai įspūdingus skaičius - 240 e, tūkstančių dirbančių darbuotojų šiame sektoriuje, 41 tūkstantis ES darbuotojų. Tad, uh, kas bus daroma teisėkuros e, srityje. Ir visa šita sistema veikia šiandien. Kodėl reikėtų trukdyti tam sklandžiam veikimui? Aš dabar suteiksiu žodį kolegoms, visų pirma, ponui Markus Piper. Žodis jums dviems minutėms. Man nereikės net dviejų minučių nes visi pristatymai, visi pasisakymai buvo labai konkretus, tikslus ir įspūdingi. Aš nemanau, kad um, reikėtų leidimų, licencijų ketvirtojo judumo paketo nuostatų. Man atrodo, kad dėl to gali kilti problemų. Aš sakyčiau, kad reikia išlaikyti tai, kas egzistuoja, egzistuojančias, egzistuojančius teisės aktus, tačiau kita vertus jūs šiek tiek perdedate, matau, manau. E, jūs dabar kalbate apie katastrofą, tą tunelį. Aš sakyčiau, kad nereikėtų į techninius dalykus maišy, su techniniais dalykais e, maišyti politikos. Viskam yra racionalūs sprendimai įmanomi surasti, mums tiesiog reikia visiems at, at, atlikti savo darbą ir viskas bus gerai. Ponas Artų. Aš taip pat norėčiau padėkoti kalbėtojams, kaip ir kelių sektoriaus rytyje problemos labai aiškios yra dėl techninių reikalavimų, pavyzdžiui. Jeigu turėtumėte konkrečių techninių sprendimų, tai už juos būtume aišku dėkingi. Turime visi apie tai galvoti, patys turime apie tai galvoti. Ir čia reikėtų labai atidžiai sekti tai, kas vyksta dėrybinio proceso metu aukščiausių lygių. Aš, man tiesą sakant, gaila, to prarasto laiko. Juk Lamanšo tunelis yra nuo kalė nusidriekiantis ne tik iki Doverio, bet iki Birmingemo ir toliau, iki Southamptono. Taigi tikrai labai gaila būtų, jeigu būtų, pavyzdžiui, techninių problemų iki 2030 metų. Viskas buvo puikiai suplanuota, galima aišku buvo padaryti geriau, tačiau jeigu mes norime veikiančių sprendimų, tai jungtinės karalystės vyriausybė turi kažką daryti. Tam, kad e, mūsų iki šiol pasiekti rezultatai nebūtų prarasti. Dabar žodis poniai Foster. Ačiū. Tikrai labai naudinga informacija iš mūsų kalbėtojų išgirdome. Dabar sužinojame, ką jūs veikiate. Ir manau, kad vis dėlto apie tai reikia kalbėti viešai. Norėčiau į pono Hertogo pastabą e, sureaguoti dėl Europos geležinkelių tinklo. Visai neseniai E, buvau sustikime su jais ir manau, kad tai neturėtų kažkur dingti iš darbo atvarkės, juk tai yra gyvybiškai svarbu abiems pusėms. Dėl abipusio licencijų pripažinimo. Kaip žinia, šie klausimai šiek tiek buvo aptarti prieš tai vykusioje diskusijoje ir pakartosiu, kad neišgirdau, e, kad kažkas sakytų, jog problemų dėl to nebus, bent jau iš Junktinės karalystės pusės. E, pavyzdžiui, dėl socialinių dalykų ir panašiai. Na, dabar dėl eurotunelio. Vienas oro transporto e, žmogus man daugiausia informacijos apie tai suteikė, bet aš pasakysiu, kad aš esu e, Eurostaro gerbėja. Aš manau, kad tai yra puikus projektas. Žinau, beje, pažįstu daug jūsų darbuotojų, netgi, netgi rytoj pati atgal į Londoną važiuosiu to traukiniu. Margaret Thatcher buvo viena iš tų, kuri kartu su Prancūzijos vyriausybė aktyviai agitavo už šį projektą. Na, o dabar dėl krovinių pervežimo Pavyzdžiui, kai kurie kroviniai negali būti laivais arba lėktuvais oro transportu pervežimi, todėl tuos krovinius reikia pakrauti į traukinius. Taigi dėkuoju už tai, kad kėlėte šiuos klausimus ir manau, kad norint sėkmingo sprendimo reikėtų kalbėti su, ekspertas, su ekspertais ir visais lygiais tai reikėtų daryti. Aš tikiuosi, kad transporto komitete ir toliau tai bus daroma. Ačiū, poniai Foster, dabar žodis ponui Teličkai. Ačiū, pirmininkė. Dėkoju už pristatymus. Negaliu atsispirti nepasa... Nepasa... nepasakęs, kad mes šiek tiek nuleidžiame rankas, nes nelabai žinome, kokiegi bus ryšiai tarp ES ir Junktinės karalystės ateityje. Mes dabar įsivaizduojame, kad viskas gerai bus, bet uh, niekas nežino, kaip bus. Ir dabar kažkaip tai vos ne bandome atsisakyti muitų sąjungos. Jeigu mes, mums nepavyks dėl to susitarti, vis tiek bus bandoma sumažinti pasiekmes. Bet skirtumai didžiuliai, nepaisant to, kad bus technologijos pasitelktos ir, ko gero, tam tikro protekcionizmo lygio nepavyks, nepavyks išvengti. Būtent todėl sakyčiau, kad reikia dirbti kartu su verslo atstovais. E, gaila, kad iki referendumo vykstant diskusijoms e, verslo atstovų netaip garsiai girdėjome. Na, negaliu atsispirti ir nepasakyti to komentaro. Manau, kad kas dėl to kokybiško ryšio, tai dar tik tai pačioje, pačioje pradžioje esame. Dabar Labai norėčiau pasidžiaugti kalbėtojų struktūriškai struktūruotais pristatymais. Jūs e, kalbėjote apie darbuotojus, darbdavius, žmonės, kurie tą verslą atlieka, taigi koks bus statusas tų žmonių. Abi šalis pripažįsta, kad problema yra svarbi, tačiau kartais nepakankamai akcentuojama tai, kad vis dėlto egzistuoja čia verslas tiek Junktinė karalystė, tiek Europoje. Na ir dabar klausimas, į kurį dar nebuvo atsakyta. Kokius Kokios politinės nuotaikos yra Londone ir ES, pavyzdžiui? Ką jūs girdite? Aš nelabai įsivaizduoju, kodėlgi muitų sąjungos klausimai nėra plačiai aptarinėjami. Aš, kaip toks pusiau protingas, nelabai suprantu. Be jokios abejonės mes e, išgirdome tai, ką jūs sakėte. Mums tai yra vienas iš pagrindinių dalykų, tai, ką jūs sakėte. Tačiau galbūt ne visi bus taip nusiteikę. Ir kartais dėja, iš abiejų Lamanšo pusių čia toks kaip ir vos nekurčių dialogas vyksta. Ačiū ponai Teliškiai, dabar žodis ponui Krameriui. Žodis jums. Ačiū už pristatymus, pasisakymus. Yra teisės aktų dėl ryšių su trečiosiomis šalimis, tokiamis kaip Norvegija, Šveicarija, pavyzdžiui. Ir dabar kokia būtų Didžiosios Britanijos pozicija. Ar, jie, ar jūs džiaugiatės, pavyzdžiui, e, tuo, kaip procesai vyksta, Ar jūs kažko tai kito norite, nes, pavyzdžiui, norvegai ir šveicarai moka už tuos ryšius piniginę išraišką? Ar jūs nepagalvojate, kad per 10-15 pastarųjų metų buvo visur labai daug akcentuojama ES e, pridėtinė vertė, visur išskyrus tik tai Junktinėje karalystėje. Ar Junktinėje karalystėje e, situacija nepasikeitė? Dabar kreipiuosi į kalbėtojus ir paprašysiu atsakyti jūsų į, pirmą, į pirmuosius klausimus. Jūsų pasiūlymai, ar jūs dabar juos pristatėte tiek Junktinės karalystės, tiek Prancūzijos, pavyzdžiui, valdžios atstovams e, dėl pasiekmių e, Brexito Junktinėje karalystėje bei Europoje. Jūs sakėte, kad reikalingas pereinamojo laikotarpio sustarimas, bet e, kiek pasistumėjusios tos idėjos yra. Ir gal atsakytumėte ponui Teličkai, kaip, pavyzdžiui, politikai reaguoja į jūsų prašymus Juk e, reikia skubiai kažką daryti. Pone Wright, žodis jums porą minučių. Ačiū, ačiū už klausimus. Keletą tik tai aspektų apimsiu. Pavyzdžiui, koridorių klausimą. Mes džiaugiamės, kad buvo investicijų, pavyzdžiui, Įtano kelyje. Ir dabar Jungtinėje karalystėje daugiau naudojami traukiniai, taigi aplinkai atitinkamas poveikis geresnis dėl to. Ir čia dabar e, vyksta ir e, kitų krovinių koridorių procesai. Dėl politinės e, reakcijos mes su Jungtinės karalystės um, transporto ir išorės ryšių departamentų bendradarbiavime. Jie tikrai labai klausosi mūsų ir mielai priima e, mūsų pasiūlymų. Štai, pavyzdžiui, pasakysiu, kad į geležinkelių problemas yra atsižvelgiama dėrybų metu. Na, be jokios abejonės, e, aukšto lygio dėrybas pirmiausia, darybų metu pirmiausia turi būti išspręstos pirmojo etapo problemos, na, po to bus pereita prie kitų. Mes tikimės ir manome, kad vis dėlto bus atsižvelgta į mūsų prašymus, bus surasti tinkamiausi sprendimai, nepasiantau, kad tai gali užtrukti. Dabar kas dėl muitų sąjungos, tai ar mums reikia papildomų infrastruktūrų, ar įmanoma, pavyzdžiui, žemyninės mūtinės procedūras organizuoti. Į visus tos klausimus reikės atsakyti. Mes esame pasirengę dirbti kartu, ieškant sprendimų. Ačiū. Aš pabandysiu atsakyti ponui Piperiui dėl pripažinimo. Čia kalbame ne vien tik tai apie licencijų, sertifikatų ar saugumo leidimų pripažinimą Junktinėje karalystėje. Greičiau atvirkščiai. Aš tiesą tikiuosi, kad Junktinės karalystės vyriausybė pripažins technologiją, įrangą, kuri e, bus per tunelį pervežama į Junktinę karalystę. Tačiau aš tiesą sakant šiek tiek bijau, kad kitoje pusėje ne viskas taip sklandžiai vyks. Ir dėl to e, gali kilti problemų, pavyzdžiui, dėl saugumo sertifikatų įmonių, dėl įmonių leidimo, dėl e, vairuotojų sertifikavimo. Taigi mes turime būti tam pasirengę. Na, nu, dabar kitas dalykas. Mes e, dirbame kartu su politikais, kartu su pono Bernie komanda taip pat. Tačiau lygiai taip pat turiu pasakyti, kad turime būti pasirengę ir blogiausiam. Gali būti, kad nieko e, čia nebus padaryta. Ir dabar gali būti taip, kad e, jeigu nebus vienas sertifikatas saugumo, tai gali būti du sertifikatai saugumo. Reikia renktis blogiausiam. Kaip kad e, Lara sakė, aš labai džiaugiuosi, kad kartu galime dirbti Ir štai, pavyzdžiui, net ir savo interneto svetainėje apie tai kalbame. Ir tikrai mes tikimės, kad pavyks mums pasiekti tinkamų rezultatų. Ačiū. Dabar žodis kitam kalbėtojui, ponui Gunau. Dėl eurotunelio. Turime dabar geležinkelių saugumą ir e, sklandumą e, transporto. Kas dėl saugumo? 400-600 e, e, traukinių pervažiuoja per tunelį. Eurostare maždaug 900 žmonių, tai maždaug 3-4 lėktuvai. E, 2, 2 tonos 300 km yra pervežama e, sunkvežimiais, vienu sunkvežimiu. Ir būtent todėl tikiuosi, kad iki Fokstono e, bus e, dabar vykstama ir bus apsaugoti žmonės ir kroviniai. Dabar dėl e, sklandumo e, šios sistemos, sklandaus veikimo. Čia dabar reikia ir išmūtinimo taisyklių, reikia kompiuterinių priemonių pačių e, naujausių. Ko gero, muitinės kontrolės negali už trukti e, ilgiau tarp ES ir Junktinės karalystės, negu kad e, Kinijos prekių išmuitinimas. Mes e, dirbame su Prancūzijos ir Junktinės karalystės vyriausybėmis dėl muitinių klausimo. Ir štai dabar, koks mums atsakymas buvo duotas. Tam, kad būtų tinkiami techniniai sprendimai surasti, reikia žinoti, kokios problemos iškils. Taigi čia vėlgi E, turi būti parengtas, kaip manoma, greičiau naujasis muitinių reglamentas. Na, o kas dėl pereinamojo laikotarpio, be jokios abejonės, tai yra protingas pasiūlymas. Mes žinome, kad sudėtinga visose srityse yra dėkti tas gigantiškas e, kompiuterinės sistemas. Be jokios abejonės turime numatyti pereinamojo laikotarpio e, etapą tam, kad būtų automatiškai išmuitinimas atliekamas. Na ir dar pasakysiu, kad Lamanšo tunelis yra bendrijos pasiekimas. Mes visi kartu turime tą pasiekimą saugoti. Ir mes negalime. Juk gali būti taip, kad visai greitai nebereikės vairuotojų e, automobiliams ir patys tie automobiliai užvažiuos ant sunkvežimių platformų. Taigi ir į tai reikėtų atsižvelgti e, planuojant išmuitinimo procedūras. Taigi reikėtų nuo teorijos galbūt prie praktikos perėti ir prie realybės. Ačiū ponia Gunon už atsakymus. Na, o dabar vėl pradėsime diskusijas. Pirmiausia, žodis ponui Bar. Minutė. Ačiū. Du klausimus turėčiau. Vieną ponui, ponui Lochman, dėl žinių ir homologizavimo e, sienos pereimo etapu. Jūs tai minėjote. Ar Junktinėje karalystėje jau yra, pavyzdžiui, kažkoks tai partneris, su kuriuo galėtume diskutuoti šios, šiais klausimais, ar pasirengiamiai darbai jau yra pradėti, ar bus kažkokios naujos dėrybos. Aš žinau, koks, buvo, koks yra Šveicarijos modelis, modelis, nes pats e, dalyvavau dėrybose. Dabar klausimas ponui Guno. Jūs sakėte, kad dabar, jeigu dabartinė sistema nebeveiktų, tai problemų daugiau atsirastų ES, o ne Junktiniai karalystiai. Kągi jūs turėjote galvoje? Ar jūs bandote čia kažkaip uh, daryti įtaką dėrybininkams, juk tai yra labai jautrus klausimas. Ačiū ponui Bar ir toliau žodis ponui Demonte. Dėkuoju. Iš, išklausėme informaciją apie tai, kokie, gali, kokie rizikos faktoriai gali iškilti kainoms, paslaugoms, taip pat e, e transporto srautams. E, e tad norėčiau paklausė, kokia rizika iškyla tiems, kas jau yra investavęs ar į, į statybą, ar į paslaugas. Antras klausimas yra dėl biudžetinių lėšų mažėjimo. Turiu galvoje tarp vyriausybinius projektus. Ar jūs manote, kad Junktinė karalystė gali būti ne tik tai komercinė partnerė, bet ir E, kitokio pabudžio subjektas. Ponas Rikė, dėkoju. Kalbant apie e, asmenų tranzitą ir prekių tranzitą, turint omenyje, kad Junktinė karalystė yra ne šengeno erdvėje, tai jau dabar dėl to iškildavo kai kurių e, sunkumų. Taip pat mes nekalbėjome apie e, autobusus ir kelių transportą bei keleivių judėjimą kelių transportu. Kalbant apie nacionalinės agentūras ir Europos e, Sąjungos e, reguliavimų užsimančias agentūras, tai turiu klausimą. Turint omenyje skirtingą geležinkelio ir sausumos transporto pobūdį ir taip pat e, valdančias in, in, tas infrastruktūras e, struk, įmonės ir jų skirtumus. Tai e, ar neįmanoma būtų susitarti dėl abiejų sistemų, Junktinės karalystės ir ES sklandaus funkcionavimo. Galbūt breksitas Junktinė karalystė suteiks modalinį privalumą e, tuo požiūriu, kad bus prilegiuojamas geležinkelis O kalbant apie Eurotunelį, tai čia ponui e, buvo klausimas, kaip Brexitas gali kelti grėsmę Eurotunelio tarptautiniai infrastruktūrai. Dėkuoju, ponai Rikė, ponas Werner Kun. Dėkoju. Aišku, vidaus rinkos aspekto ir, ir, ir muitinių mes šiame e, kontekste negalime atskirti, nes e, muitinių vaidmuo yra saugoti vidaus rinką praeitįje. E, tai buvo aktualu ir Junktiniai karalystiai. Jungtinė karalystė ketvirtojo paketo kontekste e, pabrėžė būtinybę atskirti tinklus ir operatorius. Ar darybose šis klausimas gali būti vienas iš e, svarbiausių klausimų? Kolega Kramer, man atrodo, komentavo šį aspektą jau. Kokios e, būtų sistemos, infrastruktūros, kurios, kurios būtų aktualios šito klausimu ir kokio modelio link bus einama, šveicariško modelio ar, ar Norvegijos e, modelio link. Junktinė karalystė iki šiol mokėjo didelės įmokas į ES e, biudžetą. E, vidurkis buvo apie 82 eurus vienam gyventojui. Norvegija moka apie 70 eurų per metus vienam gyventojui. Tad e, kaip, e, kaip bus į tai atsižvelgiama ir kaip, kur, kur link bus krypstama. Pone Andersen, kalbant apie e, valstybės e, nautojus. Tad e, kadangi jungtinė karalystė e, e, išeis, kokiu tai pasiekmių e, turės e, šitam sektoriui, transporto e, sektoriuje. Aš e, turiu pasakyti, jog e, kalbant apie Eurotunelį, kas vyksta su Deutsche Bahn paslaugomis E, Eurostaras, aišku, puikiai veikia, tačiau Deutsche Bank gal taip pat galėtų dirbti Eurotunelyje. Kaip euroskeptikai, man nelabai gerai skamba, jog Eurotunelio pavadinimas buvo pakeistas Eurolink pavadinimu. Pas Taylor. Dėkoju, ponė pirmininkė, labai dėkoju už jūsų pranešimus, jie labai turiningi. Kalbant apie Eurotunelį, turint omenyje, kad e, sąjung, Muitų sąjunga e, bus tik tai ES valstybių narių e, sąjunga, jungtinė e, karalystė išeina, tai gali turėti labai nerima keliančių pasiekmių. E, Jūs numatote, kad keleivių transportui į abi pusės tai turės e, palyginus nedėlių pasiekmių. Panas Vindekamp. Dėkuoju. Pone pirmininkė, turiu tris e, klausimus. Pirmasis klausimas būtų poniai Rait. Jūs e, man rašėte šių metų lapkričio 13 dieną, jog 41 tūkstantis ES valstybių narių piliečių dirba Junktinėje karalystėje geležinkelio sektoriuje. Bet konkrečiai e, kalbant, kokių potencialių problemų gali iškilti po breksito šitiems darbuotojams, tai yra leidimai dirbti, vizos ir taip toliau. Klausimas ponui Lochman dėl perinamo laikotarpio. Mūsų kelių transporto sektorius kelia tą patį klausimą. Ar jūs norėtumėte, kad dabartinės taisyklės galiotų tol, kol breksito sąlygos paaiškės, ar jūs labiau norėtumėte, kad e, būtų pereinama laikotarpio susitarimai. Tai turbūt būtų daug sudėtingesnis klausimas. Ir dabar klausimas Eurotunerio direktoriui. Ar yra kokių nors e, rizikos faktorių, kokios nors grėsmės, jog e, sienų kontrolė, sienų e, stebėjimas gali būti tam tikras pretekstas e, suvaržyti laisvą asmenų ir prekvidėjimą. Dėkuoju už e, įvairius pateiktus klausimus. Iš tikrųjų, tų klausimų netaip ir mažai e, buvo. Jūs minėjot 41 tūkstantį ES piliečių dirbančių Junktinėje karalystėje. Kokios pasiekmes bus šitiems piliečiams, nes kol kas absoliučiai neaišku, kaip bus dėl jų teisių. Toliau perinamasis laikotarpis, kaip jūs įsivaizduojate tą perinamą laikotarpį, jeigu toks laikotarpis bus. Je, nes jeigu jo nebus, tai tuomet, aišku, diskusija visiškai kitokia bus šito klausimu. E, aišku, e, jūs e, pateiksite savo poziciją ir nuomonę šituo klausimu. Koks bus breksito poveikis jūsų statusui ir ką jūs numatėte daryti užbėgdami už akių breksitui? nes, e, kaip sakė Teresa May, jeigu Jungtinė karalystė išeis iš Jungtinės karalystės, 19 e, metų e, gegužės mėnesį vidurnaktį, tai e, kokios konkrečiai pasiekmes bus? Jeigu galite per keltą minučių atsakyti į tos klausimus, tai prašom, žodis jums. Šešis dalykus pasižiūrėjau ir manau, kad būtų juos e, pravartu pažvelgti atidžiau dėl, Europos, dėl e, partnerystės su geležinkelių organizacija Europos Sąjungos. Aš manau, kad e, dirbamas yra labai teigiamas darbas, stengiantis paveikti procesus. Ši agentūra tikrai reikalinga ir naudinga. Galima pasakyti, kad darybos netrukus uh, E, perės į aukštesnį lygį. Nepaisant visko, mes norėtume, kad partnerystė būtų išlaikyta. E, turėtume arba toliau palaikyti glaučius darbo santykius su mūsų partneriais e, ir arba rasti kitų bendradarbiavimo modelių. Aišku, 27 nacionalinės valstybės yra ES, mes Junktinėje karalystėje sakome, kad mes kuriame geros kokybės darbo vietas, įstarbėme geriausius žmonės, 20 tūkstančių mokinių turime ir iki 20, 2027 tų darbo vietų bus sukurta dar daugiau ir aš manau, kad žmonėms, jauniems žmonėms geležinkelių sektorius yra puikiai darbo vieta. Kaip bus su piliečių teisėmis? Nežinau, nežinau, negaliu nieko čia atspėti. Manau, kad turėtų būti e, numatyta labai aiški sistema, nes mes čia net kalbame nebūtinai apie labai aukštus kvalifikacijos žmonės, e, inžinierius, kurie dirbs prie didelio greičio geležinkelinijų. Mums čia reikalingi taip pat ir kolegos, kurie mokėtų kalbas, kurie turi tam tikrų gebėjimų būti viduriniuoju personalu ir panašiai. Taigi sistema tikrai yra įdėkta gera ir ji turėtų sklandžiai veikti ir ateityje. E, buvo kalbama, kad e, geležinkelį buvo įvesta daug labai pažangių nuomonių. Liberalizavimas e, ir krovinių perkelimas ant geležinkelį vėlgi buvo tas dalykas, kuris buvo labai teigiamas, buvo juntama daug pasitenkinimo to sektoriaus veikimu. Svarbiausi ketvirto geležinkelio paketo nuostatos buvo priimtos šio komiteto dėka ir mes nenorėtumėm, kad, res, kad breksitas pakeistų tos pasiektus rezultatus. Pane Andersin sakė, kad, na, iš tikrųjų, būtinai reikia mm, neužmiršti valstybės tarnautojų, bet sprendimai šiuo atveju priklausys nuo politikų. Mm, Nes be abejo turi būti keliami patys svarbiausi klausimai, vyks diskusijos, susitikimai ir prašytume, kad visais lygiais būtų aiškinama geležinkelio svarba, kad vyktų sklandi diskusija. Mes stengsimės dirbti kartu su kitais transporto sektoriaus atstovais. Ir mes jau šyrit matėme e, ir kolegos patvirtino, kad turime daug bendro, pavyzdžiui, su jūrų sektorium, su aviacijos sektorium. Uh, Na ir paskutinis dalykas e, buvo susijęs su investicijomis. Taip, mes gauname ES subsidijas, e, Jungtinėje karalystėje ypač daug buvo investuota, Didžiojo Britanijoje konkrečiai. E, investuoti į infrastruktūrą yra būtina, daugiau negu 15 milijonų buvo investuota, 50 milijonų buvo investavo Britų geležinkeliai ir geležinkelis yra e, ta transporto rušis, kur krovinių patenka vis daugiau ir atrodo tai atitinka europiečių aspiracijas. Ačiū. Ačiū, ponia. E, o Lokman, žodis jums. Galėčiau pasakyti, kad darybos su Junktinė karalystė vyks, reguliavimo institucijos ir vyriausybė dalyvaus šiuose darybose ir būtina padaryti viską, kad ir Eurostaras ir kiti mūsų partneriai galėtų veikti toliau, nes buvo įgyvendinta daug sprendimų, gerų sprendimų, puikiai veikiančių dalykų. Ir mes manome, kad turime, e, turime tikėtis, kad abi pusės sieks geriausių sprendimų ir sustarimų. Galėčiau pasakyti, ponu, reikėjo, na taip, mes Turime tokį susitarimą dėl sausumos transporto, bet man atrodo, reikėtų atidžiau pasižiūrėti, kaip brekstas paveiks tuos dalykus. Pernosis laikotarpis mums reiškia esamą e, bazę tokią, kokia yra šiandien, tam tikrą laiką, kol įvyks breksitas, o gal šiek tiek ir po jo, nes tuomet situacija bus aišku, aiškiai žinosime, į kuo mes turime paversti tai, kas yra numatyta šiandien. Tie galėčiau pasakyti, atsakydamas šios du klausimus. Taip pat buvo kalbama ir apie muitinių ateitį, kokia jį galėtų būti. Mes jau dabar esame tokioje padėtyje, kai turime keisti savo procedūras, nes turime popierinės deklaracijas e, pakeisti elektroninėmis. CTS turime įdėkti ir Taigi mes turėtume e, pasižiūrėti, kaip viskas veiks ateityje. Turėtume naudotis priimtais sprendimais, bet ir taip pat turime žiūrėti, kaip ta sistema atrodys ateitie. Tad dabar turime patirbėti prie N sities ir dar kol kas, e, kol jos netaikomos, turėtume padiskutuoti, kaip ateityje galėtume prie to sugrįžti. Ačiū, ponai Laukman. Ponas Gunu, žodis jums. Dėkoju. Jau buvo pasakyta, kad Junktinė karalystė niekada nebuvo Šengeno erdvės narė ir patikros muitų yra įprastas dalykas autobusams, pavyzdžiui, kuriems vyk, kurie vyksta e, Lamanšo tuneliu ir panašiai. Tačiau tos patikros yra daug spartesnės negu, pavyzdžiui, oro uostuose. Dėl geležinkelių, man atrodo, viskas labai paprasta. Saveikumas yra tas dalykas, kuris nurems ateitį. Jeigu norime dė, vystyti geležinkelį toliau, jeigu norime, kad Deutsche Bahn gali, traukinė galėtų vykti po Lamanšų ir, ir ten toliau dirbti, tai būtina užtikrinti tą saveikumą. Uh, reikėtų, kad tas saveikumas pasiektų Jungtinė karalystė. Londonas Amsterdamas jinai bus atidaryta. Kita met tai bus labai aiškus signalas. Tai reiškia, kad geografinėje Europoje ketina ir toliau pasilikti Jungtinė karalystė. Kitas aspektas. E, prekyba. Lamanšo tunelis e, yra lengvas naudoti. Ir tai paskatino tarpusavio priklausomybė tarp įvairių ekonomikų. Aš nulatos tai pabrėžiu ir galiu čia pateikti du pavyzdžius. Visi automobiliai, kurie pagaminami Junktinėje karalystėje, e, yra pagaminami naudojant atskiras dalis, kurios pagaminamos Vokietijoje, kurios atvežamos Lemanšatunijų. Tai reiškia, tūkstančiai darbo vietų yra e, Vokietijoje ir kur gali iškilti sunkumai, jeigu nebus surinkti reikimi sprendimai. Kitas dalykas. E, lašiša iš Škotijos. Mes visi mielai valgom šią žuvį. 95 procentai to žuvies atkeliauja būtent Lemanšo tuneliu į Europą. Ir ta žuvis yra sugauna paskui yra Jungtinėje karalystėje apdorojama, išvežiojama, pateikiama, o didelė tos lašišos perdirbto dalis iškeliauja vėlgi atgal į Škotiją. Jeigu norime uh, atsiliepti į piliečių lūkesčius, tai turime irgi tuos pasiekimus išsaugoti. Bendrai kalbant, terorizmas yra labai skaudi tema, ji buvo paminėta, tai be abejo mums kelia susirūpinimą. Tunelio saugumas mums yra labai svarbus dalykas, dirbame su visom reikiamom struktūrom, su ekspertais, su specialistais ir jie sako, kad tada, kai buvo suprojektuotas tas tunelis, Lon, Londone buvo plačiai kalbama apie tai, kad yra Airijos e, armijos išpoliai vyko kiekvieną savaitę. Buvo atsižvelgta į tai ir tunelį projektuojant. Ir mes irgi ėmėmės priemonių, kad galėtume geležinkelį krovininį transportą geriau kontroliuoti savo lėšomis įdėgime skenerį, nors uh, tuomet, kai dėl to apsisprendėme, dar tokios teisės neturėjome. Ir tai yra, ko gero, geriausias būdas kovoti su terorizmo grėsmomis. Na ir mūsų pavadinimas - Lavanšo tunelis yra eurotunelis, tokiu ir liks. 95 procentai piliečių žino šį pavadinimą kaip Coca-Cola ir mes tikrai jo nekeisim. Tačiau biržoje kotiruojama yra motininė įmonė. Na, kad ir 75 procentai investuotojų motininėje toje įmonėje yra užsieniečiai. Iš viso pasaulio, iš JAV, iš Kinijos, iš Azijos valstybių, iš Australijos. Ir manau, kad Australijoje kartais eurotunelio problemos suprantamos geriau negu kai kuriuose Europos valstybėse kad galėtume apsisaugoti nuo breksito neigiamų pasiekmių, mums reikėjo ko gero tarptautinių požiūrių apsaugoti tą biržo kotiruojamą įmonę. Ir dėl to prireikė keisti pavadinimą, dėl to, kad Lamanšo tunelių mes naudojamės tam, kad elektros jungtis išlaikytume. Eleklink e, e, ta, ta, ta, tas projektas vadinasi ir Eleklink ir kita grupė susijungė, susijungė tam darbui ir mes norime tos dvi grupės, būdamos Getlink besivadindamos, norime pririšti prie Europos jungtinę karalystę, kad visiškai nepasitrauktų. Ačiū, sako pirmininkė. Dabar plojimų audros nusipelno visi mūsų prelegentai. Jie mums papasakojo labai įdomių dalykų, parengė įdomius pranešimus. Ačiū, kad paskyrėte savo laiko mums ir žinokite, kad transporto komiteto durys jums visada atviros, viskas tik prasideda. Mes apie breksitą pradėjome diskutuoti gerokai anksčiau kaip ir kiti komitetai. Na ir bandysime jūs remti ir toliau. Dar minutėlė. Pastebėjome ir pažymėjome daugelį dalykų klausimuose dėl Brexit. Kalbėjom apie geležinkelio ir kelių transportą. Yra daug netikrumo susirūpinimo. Jūs irgi apie tai kalbėjote. Ir kaip tik vat, sužinojome, kad e, egzistuoja ir sausumos sienų problema. Turime vieną sieną su Airija, kitą sieną, e, vieną sieną su Airija, kitą sieną e, Lamanšo tunelis. Be abejo, su visu tuo yra susiję e, tarifai pervežimo. Ir svarbu, kad nevėluotų krovinių srautai tai yra aktualiausi klausimai. Jie bus keliami ir būsimosiuose darybose, bet kol kas neišeina tų klausimų iškelti, kol nepasibaigė pirmasis darybų etapas. Tad turėsime palaukti tų etapo pabaigos, o paskui kalbėsime apie transporto sektorių detaliau. Kolegos, laukiu jūsų 15 val. šią popietę, tęsime komiteto darbą ir kalbėsime apie mobilumo paketą. Ačiū už dalyvavimą dabar, visiems skanaus ir iki pasimatymo 15 val.